witam państwa wtorek rano o godzinie labas rytas ponios ir ponai dabar yra penkiolika po devynių mes šiek tiek vėluojame ir norėčiau pradėti antrąją mūsų susitikimo darbo dieną susitikimo tarp nacionalinių parlamentų ir vidaus rinkos komiteto, kuriame svarstome vieningą vidaus rinkos strategiją. Šiandien kalbėsime apie galimybes ir iššūkius ir konkrečiau kalbėsime apie e, vidaus rinkos valdymą, partnerystę ir vykdymo užtikrinimą. Noriu pasveikinti visus nacionalinių parlamento atstovus, Europos parlamento narius, vidaus rinkos komiteto narius. komiteto, kuriam pirmininkauja ponas Harbour. Ir norė, taip pat norėčiau priminti, kokia tvarka vyksta darbas. Tie, kurie nori pasisakyti, uh, nacionalinių parlamentų nariai norintys pasisakyti turi užpildyti tam skirtą blanką. Ir tie blankai yra mėlynos spalvos. Jie išdalinti delegacijų nariams ir po to sekretoriato darbuotojai sudarys kalbėtojų sąrašą laikantis visų kitų įprastinių taisyklių. Du kalbės e, po du nacionalinių parlamentų atstovus ir vieną Europos parlamento narį. E, kalbėtojams skiriama po tris minutės. Taip pat diskusijose bus spontaniškų pasisakymų laikas. Į savo pasisakymo metu matysite laikrodį ekrane. Taip pat diskusijų metu galios melinosios kortelės procedūra. Tai yra bet kuriuo metu kitas susitikimo dalyvis gali pakelti mėlyną kortelę ir užduoti nelgesnį nei pusės minutės klausimą. O paskui klausimo gavęs dalyvis turi pusę minutės atsakyti į tą klausimą. Pirmininkas nuspręs, kada ir kas ir kaip gaus žodį. Kolegos, esame suplanavę e, tas, šias diskusijas iki 10 valandos. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Sandrai Kalnietė, ji yra pranešėja parlamente, ji taip pat yra parlamento vidaus rinkos komiteto narė. Norėčiau, kad trumpai pristatytumėte savo pranešimo temą. Bendrosios rinkos politikos valdymas, partnerystė ir vykdymo užtikrinimas. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, ponios ir ponai, džiugiuosi, kad susitinkame šiandien čia, Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamento atstovai. Nes būtent tokiuose susitikimuose reikia ieškoti geresnių vidaus rinkos e, funkcionavimo būdų. Drauge išgyvename krizę, todėl mums reikia bendrų koordinuojamų veiksmų ekonominio augimo skatinimui ir darbo, naujų darbo vietų kūrimui. matome, kad dėl tam tikrų dirbtinių kliūčių mums nepavyksta pasiekti savo tikslų, taip pat ir ilgalaikių tikslų. Taigi būtent todėl reikia dirbti drauge, siekiant geresnio vidaus rinkos veikimo. Kalbant apie vidaus rinkos valdymą ir partnerystę, manome, kad pagrindinės užduotis čia užtikrinti aukščiausio ligmens politinį valdymą ir valią šioje srityje, nes būtent tai įkvėptų gyvybės vidaus rinkai. Komisijos vadovas, tarybos vadovas ir parlamento vadovas visi draugė turi palaikyti konsoliduotas priemonės. Kiti būdai skatinti augimą ir kurti darbo vietas, taip pat uh, E, didinti konkurencingumą, e, nebus sėkmingi, jeigu ne, neužtikrinsime pagrindinių dalykų. Nes tik taip nutiesime kelią Europoje į tarptautinį pripažinimą. Būtina kiek įmanoma sparčiau ir veiksmingiau priimti sprendimus. Galime kalbėti apie vidaus rinkos pagyvėjimą, tačiau be nacionalinių parlamentų dalyvavimo neužtikrinsime e, vidaus rinkos kūrimo ir to kūrimo užbaigimo. Todėl noriu paraginti nacionalinius parlamentus ir e, nacionalinių vyriausybių vadovus prisimti visą atsakomybę už vidaus rinką reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimą. Rezoliucijos, kurio, kurias priimsime šiandien, nusiūs labai aiškia žinia, ypač kalbant apie tas rytis, kuriuose komisija rengėsi teikti veik, veiksmų pasiūlymus. Visų pirma, e, vid, vieninga skaitmeninė rinka, vieninga intelektinės nusavybės erdvė judumas ir mobili paslaugų rinka, viešiai pirkimai. Kalbant apie vidaus rinkos valdymą, norėčiau aptarti, pristatyti keletą dalykų. Visų pirma, svarbu užtikrinti jau patvirtintų teisės nuostatų įgyvendinimą komisija turi tapti tikra sutarčių sergėtoje. Taip pat turime priešintis protekcionizmo tendencijoms, nes protekcionizmas tik skatina vidaus rinkos susiskaldimą ir mažina konkurencingumą. Trečia. Turime sumažinti įvairių veiklos ryčių kaštus. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie alternatyvę ginčių sprendimo procedūrą, neteisminę ginčių sprendimo procedūrą. Taip pat elektroninės vyriausybės e, portalo kūrimą. Toliau kalbant apie veiksmų plano įgyvendinimą toliau veiksmų plano įgyvendinimas remiantis Lisabonos sutarties nuostatomis. Norėčiau paraginti kolegas iš nacionalinių parlamentų aktyviau informuoti piliečius apie tokias programas kaip Solvit ir EU Europa. Atsiprašau, jo Europe portalą žmonės nedaug žino apie tokių e, priemonių egzistavimą. Užbaigdama norėčiau pabrėžti, kad mūsų piliečiai šiandien tikisi aktyvaus dalyvavimo ir, ir priemonių. Jeigu mums pavyks pašalinti dar išliekančias kliūtis vidaus rinkos kūrimui, tai e, reikščiau, kad mes sukurtume tolesnį pagrindą vystimuisi Taip pat turime siekti patenkinti mūsų rinkėjų lūkesčius. Ačiū. Dziękuję bardzo. Dėkoju. Taip, labai svarbus yra abipusis komunikavimas, bendravimas tarp nacionalinių parlamentų, tarp Europos parlamento, komisijos. Jūs jau minėjote, kad yra tam tikros programos, tam tikros iniciatyvos, su kuriomis visiškai nesusipažinę mūsų piliečiai. Ir galbūt dėl to iš dalies kalti ir nacionaliniai parlamentai, kurie ne visuomet domisi šiomis problemomis. Dabar žvelgiu į kalbėtojų sąrašą. Matau, kad kol kas jame yra tik tai Europos parlamento nariai. Taigi norėčiau paraginti mūsų svečius iš nacionalinių parlamentų taip pat registruotis ir pasisakyti mūsų diskusijose. Priminsiu, kad reikia pildyti mėlyną į blanką. Ponas Johansen, Švedijos atstovas, ne? Nenorite dabar pasisakyti, atsiprašau. Pone Gebhardt, Europos parlamento narė. Prašau, žodis jums. Labai ačiū, pirmininkė. Tikiuosi, kad kolegos taip pat pasisakys šią temą, nes ji labai svarbi. Mes norime, kad mūsų vykdoma politika tarnautų piliečiams ir kad piliečiai žinotų, kokia politika konkrečiai yra mūsų akir, akiratyje. Taigi mes čia susirinkom ne vien kalbėti, mes, padaryti, mes turime padaryti taip, kad piliečiai gautų visą informaciją ir dėl to valdymo srityje labai svarbu skaidrumas. Ta skaidrumą reikia sukurti ir priimant sprendimus, ir dėl to, kas buvo nuspręsta. Parlamentas labai daug svarbaus tam skiria. Ir be kita ko labai svarbu, rengiant teisės aktus, įtraukti pilietinę visuomenę. Būtent taip galėsime geriau bendrauti su piliečiais. Piliečiai turi būti ne tik tais gerai informuojami, reikia padaryti dar ir taip, kad viskas, kas juos domina, kas jiems rūpi, būtų įtraukta į teisės aktus. Ir kad daugelis aspektų, apie kuriuos turbūt iš pirmo karto net nepagalvotumėm, būtų įtraukiami. Taigi reikia kaip galima demokratiškiau veikti, reikia įtraukti tokias organizacijas kaip profsąjungos ar vartotojų teisų apsaugos organizacijos, kurios taip pat galėtų savo nuomonę pareikšti. Todėl mes manome, kad labai svarbu eiti būtent tokiu keliu. Labai svarbus yra socialinis dialogas ir tą socialinį dialogą būtina paminėti. Kalbant apie skaidrumą, turime galvoje teisės aktų leidėjo kontrolę. Ir turime galvoje tą kontrolę, e, kai, kuri atliekama perkeliant teisės aktus. Čia jūsų parlamentas ir mūsų visų parlamentai labai svarbu vaidmenį vaidina, o bendradarbiauti turėtumėm dar aktyviau, kad visi įstatymai būtų perkelti taip, kaip yra iš tiesų numatyta. Dažnai atsitinka taip, kad valstybėse narėse nelaiku arba prastai arba visai neperkeliami e, įstatymai. Ir dėl to parlamentas visada rėmė komisiją, kuri prašydavo, kad būtų parengtos koreliacinės lentelės. Tai yra labai svarbus instrumentas siekiant užtikrinti skaidrumą. Tačiau šioje srityje mums reikalinga jūsų nacionalinių parlamentų atstovų pagalba, nes kartais e, kai kurių teisės aktų nacionaliniai parlamentai perkelti nenori. Vyriausybėms irgi labai svarbu, kad būtų patikrinta, kas jau yra nuveikta ir ar tai, kas nuveikta, atitinka e, tą, kas užsibriežta. Aš Turėjau penkias minutės paskirtą savo pasisakymui, tik tris iš jų išnaudojau, tad dar pabaigai pasakysiu, kad mums labai reikalinga funkcionuojanti iš tiesų veikianti vidaus rinka, kurioje valstybių narių protekcionistinės priemonės būtų panaikintos. Tai yra be galo svarbu, tačiau vis tik tais reikėtų žiūrėti, kad darbuotojų teisės ir e, vartotojų apsauga liktų aukščiausiame lygmenyje, kad ES piliečiai įgautų pasitikėjimą vidaus rinką, nes būtent tik tais tokiu būdu ji galės veikti. Ačiū. Dėkoju. Ačiū už jūsų įdomų pasisakymą. Dabar žodis ponui Vestlund iš Švedijos. Ačiū pirmininkė. Mes visi susitinkame ir diskutuojame, nes mūsų nuomonė vidaus rinkai yra svarbi. Tačiau svarbiausia yra, kaip geriausiai įgyvendinti rinką ir jos principus. Konferencija Krokuvoje pateikė daug gerų pavyzdžių, tam tikrų problemų, tam tikrų kliučių pavyzdžių, tam tikrų kliučių, kurios trukdo veikti vidaus rinkai. Aš manau, kad mes taip pat, kalbėdami apie visas problemas, turime elgtis gan kukliai. Tikrai nenorime, kad susidarytų tokia situacija, kai parlamentas, Europos parlamentas arba komisija turėtų aiškinti nacionaliniam parlamentam, ką šie turi daryti. Atvirai kalbant, tai tik sukeltų papildomų problemų ir viską apsunkintų. Vietoj to mes turėtumėm siekti testinio, nuolatinio dialogo, turime aiškiai apibriežti lyderystę Aš esu socialdemokratas ir todėl prisipažinsiu, kad aš nelabai galiu pritarti tam principui iš viršaus į apačią, kad yra nuleidžiamos taisyklės. Ne, jei mes norime spręsti problemas, turime užtikrinti dialogą. Noriu pabrėžti kelis dalykus. Svarbu vengti protekcionizmo. Tačiau dėje šiuo metu protekcionizmas vis dažniau matomas reiškinys ir turbūt reikėtų surenkti konferenciją vien šiai temai. Aš pats e, matau labai daug didėjančio protekcionizmo pavyzdžių. Toliau antra, jūs kalbėjote apie kaštų mažinimą. Tačiau pabrėšiu štai ką taisyklių MVI suma, e, supaprastinimas būtų geras dalykas, tačiau dėja kol kas mums nepavyko to padaryti. Mums nepavyko supaprastinti taisyklių nei nacionaliniuose parlamentuose, nei Europos parlamente ir dėja mums nepavyko sumažinti kaštų. Aš žinau, kad daug žmonių apie tai daug kalba, daro daug garsių pareiškimų, tačiau realiai jokių rezultatų nepasiekia. Toliau, toliau patentų klausimas. Kiek žinau, šis klausimas buvo vienas iš prioritetų per pastarosius 15 metų įvairiom pirmininkaujančiam šalim ir dabar panašu, kad galiausiai jau turime sprendimą. Tai aiškiai rodo, kad turime kovoti už bendras vertybės, turime ieškoti sprendimo kartu. Yra Europos parlamentas, komisija, nacionaliniai parlamentai. Niekas negali vienas atsistoti ir pasakyti, kad aš esu teisus, jūs visi neteisus. Tikrai ne. Vėlgi pabrėšiu, mums reikia dialogo, kuriame dalyvautų įvairūs parlamentai ir įvairūs, e, įvairios institucijos priimančios sprendimus. Dėkoju. Taip tiesa, patentų srityje Panašu, kad mes jau artėjame prie savo tikslo ir tikėkime, kad dar pirmininkaujant Lenkijai mes susitarsime šiuo klausimu. Na, o dabar suteiksiu žodį Italijos senato atstovui. Prašau. Grazie, Presidente il eh, tema della. Dėkoju pirmininkė. Valdymo dialogo partnerystės klausimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą. Aš jau pabrėžiau kai kuriuos aspektus, kurie mano požiūriu yra labai svarbus tuo momentu, kai ekonominė krizė stengiasi sugriauti e, vieningą rinką, nes e, intensyvėja kai kurie procesai. Taigi kovoti su protekcionizmu dabar tampa svarbiausių ES vaidmenių. Reikia kovoti su protekcionizmu, labiau įtraukiant įvairius ekonomikos subjektus į E, Europos dialogą, ypatingai į socialinį dialogą. Norėčiau patikslinti, kad tas socialinis dialogas nepakankamai, socialinėme dialoge nepakankamai dalyvauja e, vidutinės įmonės. Tiksliau, jos visai nedalyvauja, tik didelės įmonės, e, didelios profsąjungos jame dalyvauja, tačiau jūs žinote, kad ir E, mažos ir vidutinės įmonės tik tai žiūrovai tampa šiame procese, yra šiame procese. Taigi būtent mūsų viltis ir krypsta būtent į tas mažas ir vidutinės įmonės, kad e, būtų užtikrintas geresnis ekonomikos augimas ir geresnė dinamika. Labai buvo teisingai apibriežti tikslai, aš manau, kad būtent tokie tikslai turi būti nustatomi politiniuose pasisakymuose ir politiniuose veiksmuose. Reikia labai ryštingai viską suformuoluoti, kad valstybės narės galų galiai imtųsi viską įgyvendinti. Ir konkurencijos srityje taip pat reikėtų gerokai pasitemti, reikėtų uh, kovoti su protekcionizmu ir taip pat būtų gerai, jeigu būtų sukurtas e, veiksmų planas, pagal kurį susijėtumėm tarpusavėje valstybių narių teisės akto leidimų procesus. Nes kai kuriuos iš jų reikia e, vertinti, sakykime, nuolatos reikia vertinti fiskalinį, fiskalinės rytinės e, konkurencingumui ir konkurencingumo e, judėjimui tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbus aspektas yra saugumas ir saugumas darbe. Visą tai yra būtina, nes labai svarbu, kad konkurencija nebūtų iškreipama ir kad būtų užtikrinama, užtikrinama gera darbuotojų sveikata. Ir toliau reikėtų panagrinėti rinkos konkurencijų aspektą. Čia vieningoje rinkoje per vadinamą Small Business Act reikėtų toms mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti centrinį vaidmenį valstybėse narėse. Bardzo dziękuję za ten głos. Dėkoju. Ačiū už jūsų nuomonę. Taip, e, MVI vaidmuo yra ypatingai svarbus, jom turi būti tinkamai atstovaujama. O dabar atrodo, kad kol kas tinkamai yra atstovaujama tik didelėm įmonėm, kompanijom, o MVI atstovavimas tikrai yra nepakankamas, bent jau mano šalyje. Susidurėme su šia problema, manau, kad ir kitose šalyse turbūt aktualus šis klausimas. Kaip jūs taip pat minėjote, MVI yra itin svarbios mūsų ekonomikai, jos yra labai lankščios. Būtent todėl svarbu ieškoti įvairių būdų jų atstovavimui stiprinti. Na, o dabar steiksiu žodį Kristijan Silvijų Buso iš Europos parlamento. Ačiū pirmininkė, tikrai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame sustikime ir pasikeisti nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais apie vidaus rinką. Praeitą savaitę Krokuvoje buvo surinktos labai įdomios diskusijos ir e, gera valdysena akivaizdu, kad yra vienas iš prioritetų vidaus rinkos funkcionavimui. Norėčiau konkrečiau pakalbėti apie vidaus rinkos teisės aktų ir taisyklių perkelimą į nacionalinę teisę. 2010-aisiais toks perkelimas susidūrė su 0,9 procentų deficitu, tačiau panašu, kad šiais metais tas procentas bus dar didesnis. Tenka tik tuo apgailę stauti. Mums reikia daugiau ryšto, daugiau įsipareigojimo savalaikiam teisės aktų perkelimui ir įgyvendinimui. Reikia gerų teisės aktų perkelimo, nes be jų mūsų įmonės ir piliečiai negalės pasinaudoti vidaus rinkos teikiamais pranašumais. Lisabono sutartyje numatytos naujos prerogatyvos nacionaliniams parlamentams teisėkuros procese ir mano nuomonė tai yra labai gerai, labai teigiamas poslinkis ir turime pasinaudoti šiomis nuostatomis ir kurti gerą partnerystę tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Tai apima ir perkelimą bei įgyvendinimą. Norėčiau pasinaudoti šią progą, kad susitinkame kartu su nacionaliniu parlamento atstovais ir norėčiau paraginti nacionalinius parlamentus daugiau dėmesio skirti būtent perkelimui nuostatų ir suteikti šiam procesui prioritetą teisėkuros proceso kontekste. Kartais taip tas perkelimo procesas gali būti itin sudėtingas, komplikuotas, tačiau per geresnį padidintą bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių institucijų mes galėtumėm pagerinti tą perkelimą ir pasiekti geresnių rezultatų. Dar viena pastaba, kurią norėčiau išsakyti, yra susijusi su koreliacinėmis lentelėmis. Jos yra naudingos, jos užtikrintų daugiau skaidrumo tiek piliečiams, tiek įmonėms, taip pat pagerintų ir perkelimo proceso kokybę dar daugiau koreliacinės lentelės būtų naudingos nacionaliniam teisėjam, kurie turi prižiūrėti, kaip yra Europ, įgyvendinama Europos teisė. Tinkamas e, teisų, teisės perkelimas į nacionalinę teisę yra susijęs su tam tikrais įsipareigojimais ir tai aiškiai matyti iš koreliacinių lentelių. Tikrai būtų gerai, jei nacionalinių parlamento atstovai galėtų daryti spaudimą savo vyriausybėms, kad šios taip pat skirtų daugiau dėmesio koreliaciniam lentelėm, nes dabar dėje ne visos vyriausybės džiaugiasi tomis lentelėmis. Ir galiausiai, kadangi jūs esate savo šalių piliečių atstovai, kaip ir mes šiame parlamente, manau, turėtumėm užtikrinti geresnį bendravimą su piliečiais ir su įmonėmis ir geriau juos informuoti apie vidaus rinkos pranašumus. Jie turi suprasti ir suvokti, kad jiem tai naudinga, kad tai yra apčiuopiama, reali nauda jie negali uh, girdėti tik tai neigiamo atsiliepimo apie vidaus rinką, kai kas nors pakrypsta bloga linkme. Jie turi girdėti ir apie teigiamus dalykus, jie turi žinoti, kas yra solvit ir kitos priemonės, nes tokios priemonės tikrai sukuria didelę pridėtinę vertę. Tam, kad solvit centrai veiktų veiksmingai, jiem taip pat reikia daugiau paramos, reikia daugiau informacijos apie juos, o tą informaciją taip pat gali skleisti ir nacionaliniai parlamentai. Ačiū. Dėkoju. Ačiū už konstruktyves pastabas. Jūs kalbėjote apie konstruktyvesnį bendradarbiavimą, nuolatinį bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, ypač kiek tai susijęs su vidaus rinkos teisės aktais. Ir taip, tai labai svarbu ir dar tikrai reikia nemažai padirbėti. Taip pat gal reikėtų daugiau lobizmo, daugiau informavimo šiuo klausimu iš nacionalinių pus, parlamentų pusės. Vidaus rinka tikrai turi daug pranašumų ir Ši tema, šis aspektas buvo minėtas jau ir vakar. Ir komunikate, kuris yra skirtas mūsų piliečiams, taip pat tai yra pabrėžiama e, yra išdėstomi tie pranašumai, tie privalumai, kuriuos gauna mūsų piliečiai. Tad tai taip pat labai svarbus aspektas, kurį turime nuolat akcentuoti ir Aš tikrai manau, kad ponas Harbar jau daug yra nuveikęs šioje srityje. Imko darbas yra labai gerai žinomas, internete yra skelbiami komunikatai, įvairūs Imko dokumentai, taip pat surinkta medžiaga, kuri yra labai aukštos kokybės ir būtent tokia kryptimi turime eiti ir toliau. Taigi seksime jūsų pavyzdžių, bent jau Lenkija tikrai taip darys, galiu pažadėti. Ponios ir ponai, dabar suteiksiu žodį Lietuvos parlamento atstovui. Ačiū pirmininkaujant iš suteiktą žodį. Kai kurių šalių pramonė ir žemės ūkis nukenčia nuo nevienodų konkurencinių sąlygų. Vokietijos, Prancūzijos ar Ispanijos ūkininkai tiek jau praėjusių biudžetinių laikotarpių, tiek ateinančių 2013-2020 2020 metų laikotarpiu nori gauti kur kas didesnis tiesioginės išmokas bei kitą ES fondų paramą nei išmokos Baltijos valstybė analogiškams sritims siūloma nauja finansinė perspektyva europos sąjungos biudžeto projektas ir toliau palieka mažąsias valstybes bei rytų europos šalis nares blogesnėje padėtyje todėl priešingai deklaruojantiems siekiams konkurencijos europos sąjungos viduje didinimas toli gražu ne kiekvienai valstybei ne kiekvienam verslininkui ar piliečiui atneš naudos padidėjusi konkurencija esant nelygioms startinėms pozicijoms tik sužlugdys ir taip silpnas mažesnių valstybių ekonomikas. Silpniau dotuojamas Lietuvos verslas negalės sukurti tokio produkto, kad nukonkuruotų olandišką ar prancūzišką. Negalėdamas konkuruoti lietuviškas verslas bankrutuos, bus prarastos darbo vietos. Nerasdami gerai apmokamo ir perspektyvaus darbo savo šalyje, mūsų šalies piliečiai bus priversti pasinaudoti mobilumu, kaip jų vakar kalbėjo, judumu, ir išvykti kaip pigesnė darbo jėga į svetimas šalis. Tokiu būdu vietoj darbo ir gyvenimo savo šalyje taip vadinami ES piliečiai bus priversti vykti į Gamburgo laivų statiklas ar Ispanijos daržovių ūkius kalbant apie konkurencijos bendroje rinkoje didinimą itin svarbu kalbėti ir apie kitas priemones būtina stiprinti integruotą europos sąjungos išorės sienų valdymą ir užtikrinti visapusišką sienos apsaugą svarbu aktyviai kovoti su kontrabanda su tokiais pasienio regionais kaip kaliningradas ar baltarusija išlaikant sienų kontrolę ir migracijos judėjimą taip pat verta pagalvoti ar skatinant didesnį konkurencingumą europos sąjungos viduje nepralošiama vykdant konkurencingumo politiką su trečiomis šalimis ir kaip buvo minėta kas piliečiams rūpi reikia įtraukti į teisės aktus kokiais demokratiniais metodais bus nustatyta kas piliečiams rūpi. ačiū. dziękuję bardzo za ten głos i teraz oddaję głos. Dėkoju. Nu, dabar suteiksiu žodį ponė Gromaš iš Prancūzijos. Dėkoju, pirmininkė. Vieningos rinkos aktas norėtų europiečius įtraukti į vidaus rinką ir investuoti į konkurencingą uh, E, rinką. Prancūzija remia e, vidaus rinkos tokius aspektus ir mes labai džiaugiamės, kad komisija sistemingai rengiasi vertinti e, socialinį poveikį vidaus rinkai, o taip pat e, geriau vertinti taisyklės kai kuriuose srityse. Visa tai ir susiduria su, geres, su kai kuriomis su kai kurių taisyklių gyvenimu valstybėse narėse ir dabar reikėtų valstybėms narėms dėti didesnės pastangas, kad jos geriau galėtų įvertinti, e, atlikti poveikio analizę savo te teritorijose. O rengiant tą tekstą, Prancūzija taip pat turėtų, Prancūzija taip pat turėtų suteiktas būti reikiamas dėmesys. Aš norėčiau, kad e, kai, kurios, kai kurie pasiūlymai valstybėse narėse susilauktų e, tokios struktūros, kuri susidėtų iš nacionalinių parlamentų ir iš e, Europos parlamento, kad būtų galima, kaip galima labiau blokavimų iš, išvengti ir kad būtų direktyvos lengviau priimamos. Taip pat direktyvų pažymėtina, kad turinys, kai kada per daug tikslus būna, per daug tiksliai suformuoluotas, valstybėms narėms labai sunku jas įgyvendinti, įdėkti ir galbūt reikėtų pagalvoti apie tą direktyvų supaprastinimą. Ačiū. Bardzo dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu panią. Ačiū. Kitas mūsų kalbėtojas. Pone Maklarkin iš Europos parlamento. Thank you. Um, I'd like... Ačiū. Noriu padėkoti poniai Kalnėti ir visiems kitiems už išsakytas mintis, ypač uh, dėl už tas mintis, kuriuose buvo pasisakoma prieš e, protekcionizmą ir konkurencingumo stiprinimą. Tai tikrai didelis iššūkis. Vidaus rinkos valdymo tobulinimas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų ES. Ir būtent šiais laikais bu, svarbu skatinti korencingumą ir siekti darbo vietų kūrimo. Ir būtent todėl džiaugiuosi ponios Kalintės parengtų pranešimu, kuriame kalbama apie vidaus rinkos e, suaktyvinimą. Taip pat norime, kad 2009 parlamente pasiūlytas vidaus rinkos tyrimo išbandymo metodas būtų pritaikytas. Taip pat reikia stebėti, ar valstybės narės tinkamai perkelia teisės aktus. Yra patiktas pasiūlymas taip pat dėl alternatyvos ginčių sprendimo procedūros. Tikrai džiaugiuosi tuo ir manau, kad tai užtikrins didesnę pridėtinę vertę Europos piliečiams. Nes svarbiausia yra štai, kas augimas Europoje yra augimo Europoje nėra ir iškyla grėsmė, kad mus pavys ir pralenks kitos augančios ekonomikos valstybės - Brazilija, Kinija, Indija. Todėl mums reikia išnaudoti e, vidaus rinkos potencialą. Nimtinėje karalystėje metų pradžioje pasirodė vyriausybės paskelbtas e, dokumentas, kaip kovoti, kaip spręsti šią situaciją, kaip šalinti ES viduje egzistuojančias kliūtis, kaip pasinaudoti skaitmenės revoliucijos teikiamomis galimybėmis. Visa ši politika turėtų skatinti augimą. Ir būtent ta prasme, tai kaip mes valdome, kaip, kaip reguliuojame vidaus rinką, yra svarbu. E, Svarbiausia yra išnaudoti vidaus rinkoje slypinti potencialą, o valstybių narių lygmenių jos turi laiku ir tinkamai gyvendinti ES patvirtintos teisės aktus, informuoti verslą apie tai, kaip ES teisės aktai, e, kokią, kokį poveikį turi jiems ES teisės aktai. Taip pat šalinti visas kliūtis vidaus rinkoj, rinkai valstybėse narėse. Kita vertus, komisija e, turi didžiausią dėmesį skirti toms sritims, kurios gali pagelbėti, paskatinti reformų procesą. Pavyzdžiui, judumas, judumo direktyvos įgyvendinimas, taip pat paslaugų direktyva, e, priekybos sutarčių su trečiosiamis šalis sudarimas. Nes kiti, šių visų tikslų pasiekti nebus lengva atsižvelgiant į ekonominę padėtį. Uh, Mums būtina siekti augimo, kurti gerovę, e, inovacijų taip pat pagalbą. Ir taip ištikrinti, kad mūsų ekonomikoje vyktų pažanga. Ačiū. Ačiū. Poniai Maklarkin. Ponas Dekampoš, Europos parlamento narys. E, Ačiū pirmininkė. Noriu išsakyti keletą trumpų pastebėjimų. Visų pirma, kalbant apie teisės aktų perkelimą bei Europos parlamento vaidmenį šiame kontekste. Europos parlamento narys gali pasidomėti, gali, parlamento nariai gali domėtis, kaip perkeliami teisės aktai ir mm, informuoti savo šalies vyriausybę apie aptiktus trūkumus, perkeliant teisės aktus. Sakau tai labai aiškiai. Galima tiesiog tiesiai išviesi tai pasakyti, gali būti, kad vykdomosios valdžios atstovams tai nepatiks, bet galbūt tai padės pasiekti teigiamų rezultatų. Manau, kad e, Europos parlamento narius ir nacionalinių parlamentų narius turi sieti toks abipusiškumo ryšys ir be abejo niekas neturi teisės e, rodyti pirštais ir kaltinti kažką, tai kad viena ar kita nevyksta. Tačiau, kai vyksta pasikeitimas nuomonėmis, ir, tai, tai, tai, tai ir keiskimės nuomonėmis. Norėčiau prisiminti, kad per Vengrijos pirmininkavimą įvyko naudingų susitikimų ir posėdžių. Pavyzdžiui, konkurencingumo klausimais ir visi renginiai, kuriuose aš dalyvavau, buvo tikrai labai naudingi. Vis, reikėtų išnaudoti visus susitikimus, susitikimus ir visas galimybės. Komisijos narys Barnyje, kuomet jis e, keliavo po visas šalis pristatydamas vidaus rinkos E, teisės aktą. Buvo surinkti susitikimai daugelį ES narių, kur dalyvavo e, Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai. Aš turėjau galimybę sudalyvauti visose tose renginiuose. Mūsų jungtinio komiteto, tokie jungtinio komiteto posėdžiai turėtų apimti ir kitas sritis, ne tik vidaus rinką. Tai turėtų būti kitimasis nuomonėmis, o ne drapstimasis purvais. Ir žinoma, protekcionizmas yra pavojinga tendencija. Ir Europos parlamentas dar, vis dar renka informaciją, bando suvokti, kaip jam naudotis naujomis išplėstomis galiomis, jam suteiktomis Lisabono sutartimi. Mes vis dar mokomės. Uh, Tačiau jeigu visi vienodai e, atsakingai vertintų savo užduotis, savo pareigas, būtų tikrai labai gerai. O dabar ponas Milleris, atstovaujantis Vengrijos parlamentą. Ačiū pirmininkė. Išklausėme jau, išgirdome svarbių minčių, skaidrumas, uh, informacijos tiekimo svarba, e, vadovavimas, valdymas, partnerystės. Turime dirbti drauge, siekdami visų šį tikslų. Taigi, svarbiausias dalykas e, yra dalyvavimas, kaip man atrodo. Dalymasis informacija, informavimas taip pat labai svarbu. Jau vakar girdėjome apie finansinius dalykus, kalbėjome apie švietimą, apie tai, kad švietimas taip pat yra svarbus Žinome, kad valstybėse narėse daugelis mūsų piliečių ne, neturi informacijos, negauna jos, jie neperpranta sistemos, nes ji ne, nėra pakankamai skaidri. Būtų gerai šį klausimą įtraukti darbo atvarkę, atsiprašau, į, mok, į kaip dėstymo dalyką vidurinėse mokyklose, nes jeigu žmonės neturės informacijos, kaip galime tikėtis, kad jie supras sistemą ir pro, vykstančius procesus. Jei tai to nepadarysime, jei jų tinkamai neinformuosime, jei žmonės tik suvoks ES kaip sprendimų prieimėja, sprendimų, kurie jiems yra visiškai svetimi, tai tai bus nesėkmė, žmonės jausis per nelik nutolę nuo sprendimų prieimimo proceso, jie turi, jaustis, jie turi tapti sprendimų savininkais. Spauda, žiniasklaida vaidina labai svarbu vaidmenį, ji galėtų imtis aktyvesnio vaidmens ir informuoti žmonės apie čia priimamus sprendimus, kad, jie, kad žmonės galėtų savintis Briuselio sprendimus. Kuo daugiau informacijos, tuo geriau. Ta etapą dar turime pasiekti, bet kai tai užtikrinsime, manau, kad matys, pamatysime, kaip žmonės plačiau įsitrauks į visus procesus. Man, džiug, man patiko mintis, kad tarybos tar, dabar pirmininkaujantį ES Lenkija minėjo, kad žmonės ima įsitraukti į sprendimų prieimimą. Taigi, piliečių priartinimas prie ES turėtų būti mūsų svarbiausias tikslas. Jeigu informacija nebus teikiama, jeigu žmonės neįsitrauks, jeigu piliečiai nesijaus sprendimų prieimimo dalimi, tai anksčiau ar vėliau iškils problemos, pavyzdžiui, vidaus politikoje, nes vyriausybės, vyriausybėms kils pagunda imtis protekcionistinių priemonių, o tai tikrai nebūtų teigiama išdava. Noriu padėkoti už galimybę aptarti visus šiuos dalykus - skaidrumo, informacijos klausimus. Žinome, kad negi es institucijų lygmenių iškyla ryšio komunikavimo problema ir būtent todėl svarbu įtraukti piliečius, kad e, informacija būtų teikiama jiems ir čia, ir, ir svetur. Dėkoju. Ačiū, kad atkreipėt mūsų dėmesį į šį svarbų bendros rinkos valdymo aspektą. Na, o dabar jau pats laikas apibendrinti mūsų diskusiją ir paprašysiu ponios Sandros Kalnietės tai padaryti. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju nacionalinių parlamento atstovams už jų indėlį į diskusiją. Jie tikrai parodė, kokia yra dabartinė padėtis konsoliduojant vidaus rinką. Ne vienas pasisakęs pabrėžė, kaip svarbu yra dialogas tarp Bruselio ir nacionalinių parlamentų. Ir aš tą patį pabrėžiau ir ataskaitoje dokumente apie valdyseną ir partnerystę. Yra daug pastraipų dokumente, kuriuose būtent tas dialogas ir minimas. ir tikrai daug pastraipų mini dialogą. Ta dialogą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, tarp Europos piliečių ir Europos institucijų. Taip pat akcentuojame, kaip svarbu yra informacija, kaip užtikrinti jos sklaidą, kaip užtikrinti, kad ji pasiektų piliečius. Norėčiau priminti tai, ką sakė Vengrijos atstovas. Taip, tiesa, mūsų priimami sprendimai yra priimami kartu. Nėra nei vieno europinio sprendimo, kuris buvo patvirtintas be nacionalinių vyriausybių pritarimo. Tai savo ruoštų reiškia, kad atsakomybę turi prisimti ne tik europinės institucijos, bet ir nacionalinės institucijos. Mes turime kartu aiškinti tą politiką ir politinius sprendimus piliečiams. Būtent todėl tokie sustikimai kaip šios dienos sustikimas yra ypatingai svarbus. Dar viena pastaba, dar vienas aspektas, kuris išriškėjo iš visų pasisakymų Mes visi minėjome, e, koks sudėtingas yra vidaus rinkos valdymas. Tad tai yra vienas iš bendrų tikslų, kaip supaprastinti tą valdymą, kaip užtikrinti, kad jis būtų veiksmingesnis, kaip e, naudotis reglamentais, o ne direktyvomis. Taip pat e, kalbėta buvo ir apie koreliacinės lentelės, apie jų svarbą Ir akivaizdu, kad be nacionalinių parlamentų paramos Europinės institucijos daug nepasieks. Taip pat nepamirškime ir pažeidimų tyrimų procedūros. Reikia užtikrinti, kad ir jos būtų veiksmingesnės ir truktų trumpesnį laiką. Jei neklystų, Švedijos atstovas pabrėžė, jog sprendimai neturi būti primetinėjami, nuleidžiami iš viršaus E, dėl visko reikia apsispręsti dialogo keliu. Ir būtent to siekiame čia šiame parlamente ir IMKO komitete. Mes laukiame, mes tikimės jūsų paramos, kad jūs padėtumėt mums užtikrinti vidaus rinkos skaidrumą, veiksmingumą ir užtikrinti, kad ji būtų pasiruošusi kurti darbo vietas e, piliečiams. Aš pati ne vienus metus dirbau nacionaliniam parlamente, todėl žinau, kaip svarbu yra bendravimas ir palaikymas ryšio. Tikiuosi, kad e, kai sustiksime kitą kartą ir aptarinėsime šiuos klausimus, tai galėsime pasidalyti daug teigiamesnė patirtimi. Ačiū. Dėkoju Sandrai Kalnietį už tokį puikų apibendrinimą. Na, man dabar jau lik ir baigėsi tas laikas, kuris buvo skirtas pirmininkauti aptarinėjant šį klausimą. Taigi dabar perduosiu pirmininkavimą kolegai Andžiai Červinski iš Lenkijos Seimo. Dėkoju pirmininkė. Dabar aptarsime kitą temą, kuri taip pat labai įdomi. Kalbėsime apie skaitmeninę vidaus rinką. Ši tema aktuali ir įdomi tiek mums, tiek visam pasauliu. Kalbėsime apie tai, kokios sąlygos turi būti sukurtos e, siekiant tokios rinkos Procedūra e, diskusijom tokia pati kaip ir prieš tai buvusiai diskusijai. E, norintys pasisakyti turi registruotis, e, jau yra paprašusių žodžio, ar būtų norinčių pasisakyti dėl organizacinių procedūrinių klausimų arba gal kažkokių pastabų turite. Jei ne, tai laikysime tos pačios procedūros. Ir pradėti mūsų diskusijas suteiksiu žodį Antonime Žydlo, Lenkijos parlamento nariui. Ekonominė finansinė krizė privertė mus atnaujinti diskusijas e, apie bendrą rinką ir strategijoje 2020 buvo nuspręsta, kad Europa turi grįžti prie uh, bendros vidaus rinkos. Kai vakar sakė komisaras Barnier, vidaus rinka yra esminis elementas stiprinant ekonomiką, kuriant darbo vietas. Tačiau norint e, grįžti prie vidaus rinkos, turime e, išspręsti problemas dėl krizės. Taip pat turime susidoroti su tam tikrais pasauliniais iššūkiais. pavyzdžiui, IRT stiprinti priemonės ir e, jei Europa tikrai nori susidoroti su iššūkiais, pasiekti ekonominio augimo, sukurti daugiau darbo vietų, ji turi atsiverti, ji turi atsiverti skaitmeniniam technologijom. Būtent todėl mes šiandien ir kalbėsime šioje diskusijų dalyje apie skaitmeninę vidaus rinką. Siekiant sukurti tokią skaitmeninę vidaus rinką, mes tikrai susidursime su didelėm problemom. Ir pasaulinės konkurencijos tikrai su jie nesusidorosime, su jie negalėsime kovoti, jeigu mes neatsiversime, neatsiversime naujom technologijom. E, reikia sukurti naują rinką, šių technologijų rinką. Tačiau tai nebus taip jau paprasta. Skaitmeninė vidaus rinka turi atitikti modernaus verslo ir piliečių reikalavimus ir poreikius. Tokia rinka turi būti labiau integruota rinka be vidinių kliučių, be vidinių sienų. Ir taip pat tai turi būti tokia rinka, kuri užtikrins elektroninę priekybą ir užtikrins, kad galima investuoti į elektroninės paslaugas bei skaitmeninę infrastruktūrą. Tai taip pat turi būti tokia rinka, kuri kurs naujas kompetencijas, naujus gebėjimus. Tai labai svarbus elementas informacinė, mm, informacinių technologijų visuomenėje. Ir tikrai nereikėtų per daug nuvertinti mūsų piliečių gebėjimų šioje srityje. Jie turi mokytis, turi taip pat prisidėti prie proceso ir kurti kartu tą skaitmeninę rinką, tai beje paminėta ir strategijoje Europa 2020. Ir būtent ten kalbama apie tai, kad mes turime kovoti ir su krize, ir siekti būsimų tikslų. Yra numatytos pavyzdinės iniciatyvos septynios, viena iš jų kaip tik ir yra Europos skaitmeninė darbo tvarkė. Ir joje kalbama apie interneto sklaidą, apie skaitmeninės vidaus rinkos duodamą naudą. Ir komisija savo dokumente teigia, kad dabar Europa yra tam tikra dėlionė nacionalinių rinkų, nes jos yra labai skirtingos, yra tas tam tikras susiskaldimas, skirtumai tarp valstybių narių. Būtent todėl komisija nusprendė, kad reikia imtis tam tikrų žingsnių siekiant užtikrinti, kad būtų sukurta ta vidaus skaitmeninė rinka. Pavyzdžiui, atverti turinį, skaitmeninį turinį piliečiams, taip pat skatinti tarptautinės, tarpvalstybinius sandorius, elektroninius sandorius, užtikrinti, kad piliečiai galėtų pasinaudoti geresnėmis kainomis, turėtų didesnį pasirinkimą. Kita užduotis yra pasitikėjimo kūrimas Būtina užtikrinti, kad būtų pasitikima skaitmeninėmis priemonėmis, skaitmeniniu pasauliu, nes dabar daugam kyla abejonių ir nuogastavimų dėl asmens duomenų apsaugos, pavyzdžiui, ir taip toliau. Kitas dalykas yra telekomunikacijų rinkos vykdymas ir gyvendinimas. Šiuo metu balandį jau buvo pabrėžta, kad reikia tokios telekomunikacijų rinkos, tai pabrėžta ir komisijos priimtame akte. Tad e, vieninga vidaus rinka yra minima kaip viena iš svarbiausių priemonių, e, tačiau taip pat yra nustatytos ir tam tikros kliūtis, kurios trukdo įvykdyti, gyvendinti tokią rinką. Pavyzdžiui, segmentacija mūsų rinkų, kultūriniai skirtumai, pasitikėjimo trūkumas arba nepakankama vartotojų apsauga yra tik tai kai kurios iš tų problemų. Taip yra nemažai nuostatų e, ir dėl e, sąskaitų faktūrų, dėl elektroninio parašo, tačiau tos nuostatos yra gan naujos ir jos yra per daug sudėtingos ir kol kas e, jos kelia dar nemažai klausimų. Vis dėlto norėčiau paminėti ir tam tikrus skaitmeninės vidaus rinkos pranašumus. Visų pirma, tai būtų pranašumai verslui, įmonėms, privačiam sektoriui. Tai taip pat yra naudinga inovacijoms bei naujų įmonių sukūrimui, e, o jos prisidėtų prie ekonominio augimo. Tai taip pat būtų naudinga ir vartotojams. Pavyzdžiui, jie turėtų didesnį pasirinkimą, mažesnės kainas, tai taip pat naudinga ir viešajam sektoriui. Tai užtikrintų paslaugų veiksmingumą, kokybę bei būtų mažinamos valstybės išlaidos. Ponios ir ponai, jei iki 2020 metų mums pavyks įgyvendinti šią strategiją, tai tuomet BVP vien skaitmeninėje rinkoje padės nuo 5 iki 9 procentų.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 noriu padėkoti Lenkijos senato nariui už puikų temos pristatymą. Ir iš tikrųjų naudinga buvo išgirsti apie tai, ko reiktų tikėtis šioje srityje. Man įdomiausia, kaip dabar e, plėtojasi elektroninė prekyba. Daug ko pasakoti čia šią temą nėra, ypač pabandžius įvertinti situaciją. Visi sako, kad reikia tarp bankinės sistemos, kuri būtų lankstesnė, įkvėptų daugiau pasitikėjimo, kad mums reikia suderinti savo mokesčių sistemą, pašto paslaugų Yra ir kitų klausimų susijusių su kultūriniais veiksniais. Taigi, elektroninė prekyba. Na, kalbėjome apie viešuosius pirkimus ir žinoma, tai yra galimybė paskatinti, kad elektroninė prekyba, nes taip uh, skatinamos geresnis bankininkystės paslaugos. Tačiau elektroninė prekyba galėtų paskatinti pasitikėjimoje išaugimas. Turime e, siekti, kad žmonės labiau pasitikėtų technologijomis. Rinkoje svarbiausia yra pasitikėjimas finansiniais sandoriais bei e, tuo, kad tavo privatumas bus gerbiamas ir saugomas. Ir vidaus rinkos komitetas čia suvaidino labai svarbu vaidmenį. Mes esame daug e, dirbę šio, šiuo klausimu šioje srityje. Ir mes kūrėme elektroninės priekybos observatoriją, kurios dėka nuolatos gausime informaciją apie pažangą ir taip pat žinosime, kur dar yra spragų ir kur dar reikia padirbėti. Ačiū. pasitikėjimas elektroninė prekyba yra labai svarbus. Žiūrint į tai, kad kompiuterių e, programų vagišiai taip pat ne, nestovi vietoje ir tobulėja. Toliau ponė Laura de, de la Rodier. Po jos e, ponas Johansson, prašau. Merci, Ačiū. Savo pasisakymę, kad kalbėsiu apie aktualijas Prancūzijoje ir kaip tie lūkesčiai atrodo Europos mastu. Visų pirma, interneto neutralumas. Mes kalbame apie skaitmeninės ekonomikos augimą, apie tai, kad visiems internete tai naudinga ypač ir, ir turinio teikėjams ir kad tai ypač svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Trečias telekomų pasiūlymo paketas nenumato pakankamai priemonių šiuo, šioje srityje ir kalbant apie turinio teikėjus, mums reikia turinio teikėjų, kurie užtikrintų pasaulinio matmens turinį. Ir be abejonės Europos komisijos pozicija išdėstyta 2011 balandžio mėnesio pranešime yra kol kas gana kukli. Mes norime paraginti komisiją pasidomėti nacionalinės asamblėjos atliktų darbų, tai yra pranešimų skirtų na, interneto neutralumui. Toliau, naujosios kartos e, tinklų panaudojimas, tai yra optinio kabelio e, ryšio panaudojimas. E, tai yra ypač svarbus iššūkis skaitmenės ekonomikos plėtojimui Europoje. Šiandien tokio ryšio panaudojimui Prancūzijoje reikia. Reikia tikrai nemažų lėšų. Čia taip pat norėčiau pažymėti komisijos narės ponios Kros e, požiūrį ir siūlymą įvesti mokestį už, už tų, už šioje srityje. Kita vertus, mes e, taip pat norėtumėm iki 2013 metų, kaip skatina parlamentas, e, finansuoti visuotinius aukšto debito tinklus, kadangi e, šiaip E, optinis, optiniam. E, optiniam ryšiui tai turėtų šiek tiek trukdyti. Taip pat e, džiaugiamės, kad komer... elektroninė priekyba vystoma ir mes, kaip ir praeitas kalbėtojas, norėtumėm, kad mokesčiai būtų nustatyti bendrijos lygių. Visą tai yra būtina tam, kad vystytųsi e, priekyba internetu. Mes norėtumėm Europos komisiją paraginti, užsibriežti didesnės ambicijas e, skaitmeninėje srityje. Jau daugelis valstybių narių tą suvokė, ta, e, nes tai yra labai svarbu augimui. Ačiū. Bardzo dziękuję. Bez infrastruktury oczywiście Ačiū. Be abejo, be infrastruktūros mes nieko nenuveiksime, nieko nepasieksime. Būtent todėl reikėtų investuoti naujausias technologijas. Dabar ponas Johanssonas. Eh, den internationella teleunionen konstaterade nyligen att Sverige... Ačiū pirmininkė. Tarptautinė ryšio E, organizacija pastebėjo, kad e, Švedija ir Pietų Koreja turi labiausiai išvystytą interneto ryšį, plačiajuošio interneto ryšį. Daugelį mūsų mokyklų yra kompiuteriai skirti uh, mokiniams, jų tikslams, tačiau ne visi dar turi galimybę naudotis jais. Daugybė švedų naudojasi kompiuteriais uh, tvarkydami banko reikalus, bet ne visi. Skurdas, uh, išsilavinimo trūkumas, geografinis atstumas žmonių amžius, mažesnis judumas, visa tai gali uh, E, prisidėti prie žmonių skaitmanės atskirties. Taigi šią problemą Europoje reikia spręsti. Užtikrinti, kad niekas nebūtų už skaitmeninės erdvės ribų. Visi turi turėti galimybę prieiti, dalyvauti skaitmeninėje rinkoje. Informacijos technologijos, manau, yra atsakas ir klimato kaitos iššūkius. Taip mes galėtumėme beveik 50 procentų sumažinti CO2 išlakas, taip pat užsitikrinti geresnę logistinę situaciją, geriau tvarkyti savo išteklius. Gyventojai Europoje senėja, tačiau tuo pat metu žmonės yra sveikesni, aktyvesni, žmonės daug geriau yra labiau išprusę informacijos technologijų srityje. Taip pat turime siekti didinti gyvenimo kokybę ir išnaudoti informacijos technologijų potencialą sveikatos apsaugos srityje, ligoninėse, kovojant su lygomis, taip pat vykdant operacijas, tam, kad kiekvieno paciento gydimas būtų optimalus. Toliau, socialinė žiniasklaida. Kaip, žinote, kaip žinome, ji labai svarbi, nes ji leidžia bendrauti visoje Europos Sąjungoje. Uh, ir taip pat užtikrina informa... nuomonių įvairovę ir pluralizmą. Mums labai užtikrinti, kad tos skaitmenės paslaugos išliktų atviros ir prieinamos visiems piliečiams visose šalise. Galime, prisiminkime nesenus įvykius Šiaurės Afrikoje ir ką tie įvykiai reiškia žmonių laisviai ir galimybei išsakyti savo nuomonę. Tarptinklinis ryšys. Mokesčiai už tarptinklinį ryšį Reikia užtikrinti, kad visiems būtų pasiūlytos vienodos galimybės ir sąlygos. Tai visie, visiems aktualūs veiksniai, nes visi esame apsirūpinę mobiliaisiais telefonais. Ir reikia, kad, kad žmonės žinotų ir būtų pasiruošę naudotis informacijos technologijomis visome, visoje Europoje. Čia pat reikia užtikrinti plačią juostį ryšį. Mokyklose ir berniukai ir mergaitės vienodai turėtų turėti galimybės prusti informacijos technologijų srityje. Traštyvai į dobrą vystompinį. Ačiū. Toliau. Toliau panas Kusdas. Vieles, was bisher gesagt wurde, kann man nur bestätigen. Der digitale. Jau buvo pasakyta, labai nemažai dalykų ir visą tai galima tik patvirtinti. E, labai nemažai e, progų teikia skaitmeninė bendroji rinka, tačiau kyla ir didelė rizika e, dėl, e, dėl, dėl duomenų apsaugos, dėl saugumo ir e, dėl nusikalstamumo taip pat reikėtų pagalvoti, kaip kurti saugumo priemonės. Labai svarbu, kad skaitmeninė bendroji rinka vystytųsi ir tam reikia vieningų direktyvų, tam reikia sugriauti visas sienas ir dabar dėl saugumo, dėl vartotojo saugumo, tai vartotojas turi užsitikrinti, kad jo mokėjimai internetu tikrai pasieks tikslą. Taip pat reikėtų užsitikrinti, kad padarytas pasirinkimas būtų e, tiesiog pasiteisintų, e, kad vartotojas būtų patenkintas. Aš norėčiau e, dar atkreipti jūsų dėmesį į augant didėjančius, didė, daugėjančius piratavimo atvejus. Kova su, su piratais ir pirkimas turėtų būti pagerinti, turėtų būti sumažinta biurokratinė našta, o jeigu kiltų e, kažkokiu teisminiu ginčiu, taip pat reikėtų stoti vartotojo pusę. E, Mes turime labai nemažai e, dabar praktikos su Wikileaks, tad reikėtų labai atkreipti dėmesį į e, duomenų saugumą, nes dabar matome iš šiandieninių pavyzdžių, kad saugumui e, E, nepakankamas dėmesys skiriamas, todėl reikėtų čia labai daug investuoti. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, žaidimai internete. Niekas nėra reglamentavęs ir niekas nekontroliuoja šitos ryties, o tai yra labai svarbis rytis e, labai reikėtų, e, svarbu būtų reglamentuoti e, lošimus internete e, ir nepamiršti to, kad čia vėlgi atsiveria naujas, naujos galimybės nusikalstamumui ir tai gali labai paliesti šeimų biudžetą. Dažnai nuo to nukenčia vaikai ir psichologinių problemų dažnai kyla. Austrijoje, sakykime, tokie žaidimai yra šiek tiek labiau reglamentuojami, uh, kad būtų e, mažinamas nusikalstamumas. Štai tiek norėjau paminėti iš temą. Dėkoju. Taip, jūs paminėjote labai įdomius aspektus pasitikėjimo klausimą, saugumą mūsų piliečių. Na, o dabar suteiksiu žodį ponui Malcolm Harbour. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisakysiu tiek savo frakcijos vardu, tiek kaip komiteto pranešėjas apie telekomo paketą. Aš rengiau pranešimą. Kelios e, bendro pobūdžio pastabos. Ir tai bus susijęs su tuo, kokius klausimus mes dabar nagrinėjame. Tai labai svarbu mūsų bendradarbiavimui juk kalbame apie tokius klausimus, kurie aktualūs visoms vidaus rinkos šalims ir mes turime siekti pažangos šiuose srityse. Norėčiau paraginti pana Kuždas peržiūrėti mano komiteto parengtą pranešimą, dėl kurio buvo balsuota praeitą savaitę. Tai yra pranešimas dėl internetinių lošimų dėl bendros sistemos ir to, koks dabar vyksta procesas ir bendradarbiavimas su valstybėm narėm. Akivaizdu, kad reikia teisės akto šioje srityje, kol kas visa šis rytis yra labai fragmentuota. Bendro pobūdžio pastaba. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad parlamentas išdėstė savo nuomonę dėl telekomų paketo ir nepritarė komisijos pirminiam pasiūlymui dėl centralizuoto europinio E, reguliuotojo. Jie sakė, kad daugiau atsakomybės reikia perkelti nacionaliniams reguliuotojams. Dalis parlamento pasiūlymo buvo susijusi su daug geresnė koordinavimo struktūra e, reguliavimo institucijoms, e, taip vadinama BEREK sistema. Šioje srityje jau turime patirties ir tie iš jūsų, kas dirbate su nacionaliniais reguliuotojais, taip pat žinote, kokia yra padėtis. Prancūzijoje konkrečiai e, yra irgi stiprus reguliuotojas, e, jiems tas rytis taip pat ypatingai svarbi. Pone Delerotier iš Prancūzijos e, jau užsiminė apie reguliuotojus ir aš dabar jai norėčiau kelias pastabas išsakyti. Ji kalbėjo apie interneto neutralumą. Ir mūsų komitetas itin domisi šiuo klausimu e, ir mes esame parengę dokumentą, kurį mielai jums atsiųščiau. E, mūsų nuomonė kol kas bent jau skiriasi nuo jūsų. Mums atrodo, kad suteikėme pakankamai galių reguliuotojams arba galime tai padaryti, jeigu to reikia. Ir apskritai šis rytis labai sparčiai vystosi ir kol kas mes laikomės tokios nuomonės, kad reguliuotojai turi naudotis dabar egzistuojančiam savo galiom, jeigu jie nori įsikišti į procesą. Tačiau, aišku, visą procesą reikia labai atidžiai stebėti patys reguliuotojai taip pat turi metų pabaigoje pasisakyti šiuo klausimu, išsakyti savo nuomonę ir galbūt reikėtų palaukti tos nuomonės prieš darant tolesnės pastabas. Ir pabaigai dar pasakysiu, kad pritariu tam, kas buvo sakyta apie investicijų svarbą. Apskritai, kalbant apie telekomų paketą, vienas iš svarbiausių aspektų ir buvo tai, kad turime ieškoti būdų skatinti kitus investuotojus, raginti kitus investuotojus tam, kad pakeistumėm padėtį, nes kai kuriuose šalise kol kas išlieka tie dominuojantis, istoriškai dominuojantis operatoriai, turime keisti padėtį. Taip pat labai svarbu yra gerinti infrastruktūrą, tokiu būdu mažinant kainas ir užtikrinant galimybės į rinką ateiti naujiems operatoriams, tai užtikrintų ir dinamiškumą situacijos. Dabar mūsų tikslas yra iki 2013 pasiekti 30 megabitų E, ir tai yra gan realus tikslas. Ir nepamirškime, kad daug šioje srityje padėtų bevėlis ryšys, jis būtų labai naudingas mūsų vartotojams. Ir dabar, kai taip išplito mm, įvairiausios interneto technologijos, tai tikrai manau, kad mes galime pasiekti daug greičiau savo tikslų. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Ana Marija Koratsa Bilt iš Europos parlamento. Ačiū. Mano lėktuvas pavėlavo ir nebejoju, kad kolegos jau užsakė svarbiausias mintis. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad EPP frakcijoje mes tikime, kad būtina kurti tikrą skaitmeninę Europą. Kodėl? mes imame suvokti, kad negalime nusipirkti augimo per mokesčių mokėtojų lėšas ir viešosius fondus. E, todėl skaitmeninė rinka yra galimybė mums padidinti savo potencialą vidaus rinkoje. Žinoma, yra pribojimų diskriminacijos, kuri uh, stabdo paslaugų ir prekių judėjimą internetu ir mes neišnaudojame viso informacijos technologijų potencialo. Ir džiaugiuosi tuo, kad Lenkijoje praėjusią savaitę iTunes jau veikia, o Spotify šiuo metu e, funkcionuoja tik penkiose valstybėse ir ne visur galima pardavinėti tomis pačiomis kainomis. E, E, distribucija yra selektyvi ir egzistuoja kainų kontrolė, egzistuoja kvotos ir negali internetu, pavyzdžiui, pardavinėti e, akiniams skirtų stiklų. Taigi džiaugiuosi galimybę, politinę galimybę atkreipti dėmesį į e, vidaus rinkos potencialą. Internetas yra priemonė, įrankis, todėl laisvas prekių paslaugų judėjimas internetu turėtų paklusti toms pačioms suderintoms vienodoms taisyklėms. Pašalinkime sienas. Tai yra mūsų užduotis. Kalbu apie kliūtis įmonėms steigtis kitose šalise, elektroninės prekybos srityje, interneto pagalba. Pablo yra žin, šių klausimų žinovas mūsų komitete, bet noriu pasidžiaugti tuo, kad komisija imasi priemonių kovodama su padirbtomis prekėmis. Ir mes laukiame komisijos pranešimo elektroninės prekybos tema, taip pat direktyvos šią temą peržiūrėjimo taip pat nuostatų reglamentuojančių registravimą ir pripažinimą peržiūrėjimo. Norime drauge dirbti mažinant e, tarptinklinio ryšio kaštus. Aš tikiuosi, kad e, nacionaliniu mastu, valstybių narių mastu taip pat bus šalinamos kliūtis tikros realios skaitmenės Europos kūrime. Ačiū. E, bardzo dziękuję. Dobrze powiedziane, musimy znieść. Ačiū. Iš tikrųjų, mums reikia visų pirma siekti pašalinti kliūtis ir sienas. Toliau, pane Evelyn Gebhardt. Ja, dankeschön, Herr Vorsitzender, dankeschön. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju, kad nusprendėte nagrinėti, įtraukti šią labai tokią svarbę temą. ES piliečiams yra esminė tema šiuo metu be naujų komunikacijos priemonių net neįmanoma gyventi. Labai teisus kolegos, ypatingai, ypatingai ponas Jenson, kuris pasakė, kad labai svarbu padaryti taip, kad visi piliečiai turėtų prieigą prie tų naujų technologijų. kad globalizuotajame pasaulyje tie piliečiai geriau gyventų ir, geriau, ir aktyviau įsilietų į gyvenimą. Taip pat labai svarbu, kad visi galėtų prieiti plačiajuošio ryšio ir kad tai būtų e, tiesiog universalus ryšys, nes daugelis piliečių negali tiesiog dabar prie to plačiajuošio ryšio dėl finansinių e, ypatybių prieiti. Toliau interneto neutralumas. Taip pat buvo minėtas, negalima sutikti su tuo, kad kai kurios įmonės, ypatingai didelės įmonės, e, geriau ir greičiau prieitų prie interneto negu ES piliečiai. Dėl demokratijos tokie dalykai mums neturi būti priima, priimtini, reikia e, stengtis užtikrinti šioje srityje nediskriminavimą, kuris yra vienas iš pagrindinių Europos principų. Trečias punktas, kurį norėčiau paminėti, kuris man labai rūpi ir parlamentui taip pat labai rūpi, yra duomenų apsauga. Jau daug kartų tai buvo minėta, nes labai nemažai piliečių uh, pateikia savo asmeninius duomenis, per daug nesirūpina pateikdami tuos duomenis, taip kad reikėtų piliečius paraginti elgtis atsargiau, nes vis dažniau girdime apie e, šnipinėjimo programas, kurios kūriamos administracijose, e, kurias kuria, kuria e, nusikalstamos organizacijos. E, Taigi šioje srityje reikalinga išleisti teisės aktų, kad būtų viskas geriau reglamentuojama. Mes visi šiandieną norime didesnio skaidrumo ir negalima vis tik tais, kad tas skaidrumas e, būtų nukreiptas prieš piliečius ir kad sutryptų jų teisės e, į asmeninį gyvenimą. Reikėtų, kai, reikėtų tas teisės būtent apsaugoti. E, Ačiū. matome, kad ES ir valstybė narių dar laukia daug darbų šioje srityje. Toliau ponas Mandersas, Europos parlamento narys. Dank u wel, voorzitter. Uh... <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie vieningą linką, rinką. Eh, jeigu ta tokią rinką sukurtumėm, tai e, būtų labai didžiulis ekonominis šuolis, lygiai, e, kurį būtų galima prilyginti tam, kuris įvyko 92 metais su vieninga rinka. Europos parlamente mes labai daug dirbame tą linkme, e, bet dabar, sakykime, sistema, kurią mes naudojame, tai tik tai semeilams galima panaudoti, jinai jau pasenusi, dabar reikia daug didel, aktyvesnės, geresnės vieningos rinkos, bet dabar, kai jau reikia kažkokios tai kažkokių priemonių imtis, visi klausome, ką sako sostinės mūsų atitinkamos. Kolega Jurgenas dirbo su azartiniais lošimais internete, tačiau kai reikėjo gauti paramą iš tarybos, tai tada jau reikėjo laikyti susidėrumo principo. Taigi mes esame be galo lėti priimdami sprendimus ir mane tai sukrečia. Bet tie sprendimai juk būtų skirti tam, kad e, progresuotumėm, kad padarytumėm pažangą. Visi sako, kad reikia daugiau teisių, geresnės vidaus rinkos ir panašiai. E, prieš du metus norėčiau čia pateikti pavyzdį. Pateik, pradėjau e, projektą, kaip taikyti ž, video žaidimus dėstymo tikslais. Tačiau nieko kur toliau pasistumėta šioje sityje nebuvo. Dabar, sakykime, Connect City e, e, Amerikoje jau yra įdėkta, tai yra taip pat tam tikri video žaidimai, o čia nieko nepadaryta. Ir dėja labai, labai dėl to liūdna, nes jeigu kažko tai nežinome, tai tuo ir nesinaudojame. O žmonių E, balsas juk e, ir nebus išgirstas, jeigu to balso neklausysime. Tad mūšį reikėtų laimėti taip pat ir nacionalinėme, nacionaliniu lygmeniu, e, nes dabar reikia kurti šimta, šimt, šimtus tūkstančių darbo vietų ir tikrai nelaikas dabar galvoti nacionaliniu mastu, reikėtų galvoti europiniu mastu. Jeigu to nedarysime, tai tada sunkumų, ekonominių sunkumų ateityje kils dar daugiau. Kai kuriuose regionuose vizija bus globalesnė, bus e, labiau galvojama apie regioninį, o ne nacionalinį planą, tai tame regione, aišku, e, bus žengiama greičiau į priekį. Aišku, reikia galvoti apie piliečių teises, bet reikėtų galvoti ir apie e, ateitį, reikėtų galvoti apie tas virtualiasias sienas, nes jeigu apie tai negalvosime, mūšį pralošime. Labai svarb, visą tai svarbu ne tik tais mūsų pasaulio dalyje, bet ir visame pasaulyje. Taigi visi parlamentarai, tarybos nariai turi būti įtikinti ir tikiuosi taip ir bus, kad vieninga e, skaitmeninė rinka turi būti sukurta iki 20 metų. Ačiū. Noriu padėkoti už tokius patriotiškus pasisakymus. Manau, jog daugelis naudojamės geresnė infrastruktūra, bet norėtume pasiekti bendros visuotinis prieigos prie interneto visiems. Dabar ponia Gunnar Eldegard iš Norvegijos parlamento. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė, manau, kad įvykusios diskusijos tikrai įdomios, iškelta daugybė įdomių klausimų. Manau, kad politika, kurią įgyvendiname, turėtų padėti siekti labiau apimančio sumanesnio augimo Europoje. Ir reiktų pašalinti visas E, kliūtis vidaus rinkoje, kad, iki, kad visapusiškai išnaudotume skaitmeninės vidaus rinkos potencialą. Mes norime užtikrinti vartotojų pasitikėjimą, taip pat verslo pasitikėjimą ir ypač e, pasitikėjimą tarp mažų ir vidutinių įmonių. Svarbiausias elementas tarp valstybinė elektroninio identifikavimo ir elektroninio parašo sistema. Šiame kontekste Norėčiau e, išreikšti pritarimą pono Johansono iš Švedijos išreikštai nuomoniai. Manau, jog labai svarbu užtikrinti visiems piliečiams galimybę visapusiškai išnaudoti naujosios skaitmeninės rinkos galimybės. Ačiū. E, bardzo dziękuję za to wystąpienie. Mamy jeszcze jednego mówcę. Ačiū. Ponas Demikran iš Turkijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly draugai. Skaitmeninių technologijų plėtra yra viena iš galimybių skatinti augimą duomenų perdavimas tampa viena esminių paslaugų ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Tačiau tarp tiklinio, duomenų perdavimas tarp tinklinių ryšių dar labai daug kainuoja ir todėl asmenys ir verslo įmonės nesinaudoja šią paslaugą ypač už savo šalies sienų. Manau, kad jeigu bus pasir... užtikrintas vartotojų pasitikėjimas, duomenų perdavimas bus saugus ir kainos sumažintos, skaitmeninės rinkos plėtojimas vyks sparčiau nei dabar. Remiant, remiantis 2010 kovo mėnesio studiją, ES galėtų uh, užsitikrinti 4 procentus BVP plėtojant skaitmeninę rinką iki 2020-ųjų. Ta vertė yra 500 milijardų eurų. Rinkos vertė tai yra 500 milijardų eurų. Kliūtis, kurios neleidžia skaitmeniniai renkai sparčiai plėstis, turėtų būti pašalintos. Ir tuomet ekonomika mūsų ekonomika taptų realią skaitmeninę ekonomiką. Pirmininkė, norėčiau sutikti informacijos čia esantiems kolegoms. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad visa teisė Turkijos narystė būtų naudinga ne tik Turkijai, bet ir Europos Sąjungai. Ekonominis Turkijos integravimasis, jos ekonomikos integravimas į vidaus ES vidaus rinka padės tapti ES tikra pasaulinė veikėja. Turkijos narystė yra svarbi ir dėl kitų aspektų. Jei Turkija bus ES viduje, bus galima užtikrinti Europos vertybių, e, demokratijos įstatymo viršenybės sklaidą viduržėme jūros regiono šalise. Europa taps saugesnė Turkijai tapusią es nare. Nes ir Turkija tikrai netaps jums našta. Ji tikrai atneš daug naudos. Būtent todėl norime, kad būtų tęsiamas dėrybų dėl narystės procesas, kuris dėja yra įstrigęs. 18 dėrybinių skyrių e, dėrybos dėl 18 dėrybinių skyrių yra įstrigę dėl politinių priežasčių. Mes norėtume, kad visi parlamentų nariai žinotų, kad Turkija e, daro jai išvardintas, pavestas užduotis ir mes siekiame reformuoti savo teisės aktus viduje. Nesvarbu, ar darybos vyks ar ne, nesvarbu, ar mes tapsime visą teisę nare ar ne, nors mes norime tapti visą teisę nare, mes vis dėlto tikime europietiškomis vertybėmis, mes tikime, kad Europoje sukurtos vertybės yra bendro visų žmonių mąstymo, bendro visų žmonių gyvenančių Europoje požiūrio rezultatas. Norime, kad tas kelias mums ne, neužsidarytų dėl politinių priežasčių. Mes norime, kad techninės dėrybos e, būtų tęsiamos ir pažiūrėsim, kas bus gale. Pažiūrėsime, ar Turkija vis dar pageidaus įstoti ir ar Europos piliečiai dar norės Turkijos, Turkiją matyti Europos Sąjungoje. Ačiū. Bardzo dziękuję. Życzę wytrwałości w dążeniu do zjednoczenia z Europą. Ačiū ir noriu palinkėti Jums e, ryšto ir atkaklumo Jūsų kelyje į Europos Sąjungą. Renginio organizatoriai noriu priminti jums, kad galite dalyvauti diskusijose ir pakeldami mėlyną kortelę. Arba jeigu norite dalyvauti per spontaniškų pasisakymų procedūrų. Procedūrą. Toliau mano sąraše ponas Valkiūnas, Lietuvos atstovas. Ačiū labai, pirmininkaujantį. Kaip mes e, visi matom, mes gyvename paradoksų pasaulyje, nenuspėjamame pasaulyje. Vakar ant stalo buvo ir kava, ir vanduo, o šiandien reikės sausa burna kalbėti. Tai čia tokia įžanga. Viskas labai gražu ir puikiai atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tačiau pabandykime įsigilinti, kaip čia kalbėjo, pasinaudoti geresnėmis kainomis, pranašumai bus verslui, vartotojo pasirinkimas didės, mažinamos valstybės išlaidos, tačiau gyvenimas, gyvenimo praktika parodo atvirkštinį variantą, kad e, O, e, o kur bedarbystės didėjimas ir socialinių išlaidų didėjimas, buvo kalbama elektroninė priekyba, o kur neigiami pokyčiai, kurie beveik visada yra. Pridėtinės vertės mokestis vėl paliks didžiosiose valstybėse, kur resursai didesni, kur prekių apyvarta didesnė. Buvo kalbama apie, kad reikia investuoti labai daug ir į naujasias technologijas. Mano klausimas, iš kokių pinigų, kai beveik visos valstybės prasiskolinusios ir ant defaulto slengščio? Buvo kalbama apie reguliuotojai, kad viską sutvarkys. Mes žinom, kaip atskiruose valstybėse reguliuotojai tvarkosi, o kur lobistų poveikis jiems. Čia labai patiko ir kritiškas Austrijos e, pasisakymas, e, vienintelis galbūt iš taip e, racionaliai mąstančių, kuris kalbėjo skaitmeninių programų kainos kas įvertins sako rinka penki šimtai milijardų bet kaip ir rodo lietuvos patirtis skaitmeninės programos visų korupcija ir kainos sukeliamos net iki dešimt kartų galbūt ir daugiau o kur aptarnavimo kaštai o kur darbo jėgos persiskirstymas nešantis neigiamus socialinius poveikius todėl prašau galbūt racionaliau pažiūrėti į visą, kaip ir visose procese, į neigiamus poveikius, kaip ir ant bet kokių vaistų yra parašyta, kad ir e, kaip energetinis gėrimas e, turi būti saikas ir apgalvotas vartojimas. Ačiū labai. E, bardzo dziękuję. Zadał pan wiele pytań i każde rozwiązanie. Ačiū. Jūs uždavėte daug klausimų. Be abejo, reiktų atsakyti tuos klausimus aiškiai. Tai reiškia, kad mūsų laukia dar daugiau darbų. Dabar ponas Ečeverija, Europos parlamento narys. Muchas gracias, presidente. Eh, buenos días y en primer lugar quisiera pedir. Labai diena. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau, nes turėjau sudalyvauti kituose posėdžiuose. Regionų komitete turėjau susitikti su 14 regionų pirmininkų. Taigi pirmiausia, dėl elektroninės priekybos galimybių kaip tai gali įtakoti vieningą rinką. Aš manau, kad e, aš tikiu e, šią priemonę, nes tai yra labai svarbus dalykas, kuriant darbo vietas, kuriant pasitikėjimą ir gerinant konkurencingumą. E, tai yra toks įrankis, kuris mums leis iš naujo aktyvuoti priekybę Europoje. Manau, kad tą miniu jau keletą dienų iš eilės Aš tą sakau dėl konkrečių priežasčių. Sakykime, Krokuvoje prieš keletą dienų buvome susirinkę, kur vyko vieningos rinkos formas, e, skaitmininis vieningos rinkos formas, labai vaisingos diskusijos vyko ir tada aš turėjau progos būti pranešėjų e, skaitmeninės priekybos klausimų. Jau sakiau, kad dabar mes dalyvaujame beprecedentinėje e, e, skaitmeninėje revoliucijoje, lygiai kaip pradžioje 20-ojo amžiaus buvo pramoninė revoliucija, kuri mums davė tiek daug turto, kuriuo naudojamės ir dabar. Tik tiek daug vertybių, kuriuo naudojamės ir dabar. Taigi dabar negalime praleisti progos ir nepasinaudoti tą naują revoliuciją bei jos vaisiais ji visų ištisų kartų veikimo būdą keičia. E, taigi ateitis priklauso skaitmeniniai priekybai. Mes e, Europoje susidurėme labai su didelėmis problemomis, ne tik tais nacionaliniu mastu, bet ir europiniu. Nors nacionaliniu visai neblogai viskas vyksta. Didesnių problemų gal ir nėra. Bet kalbant apie europinį lygmenį, čia jau kitoks vaizdas, kodėl apie tai išnekėjome ir buvo nemažai progų apie tai pašnekėti, ogi todėl, kad tarp valstybių narių yra barjerai, kurie neleidžia pilno tos elektroninės priekybos potencialo išnaudoti. Kalb, e, e, yra internetas, yra elektroninė priekybą, o Europoje apie tai išnekama kaip apie ateities temą. O kitur pasaulyje, pavyzdžiui, apie šias rytis kalbame esamojų laikų, kadangi viskas vyksta čia ir dabar kitur pasaulyje. Taigi norėčiau paklausti, ar mes esame pasirengę vystyti tą elektroninę priekybą europiniu mastu, ar ir toliau e, vilksimės nacionalinėme lygmenyje. Aš manau, kad Europa duotų labai daug pridėtinės vertės, nes viskas vykdavo labai gerai ir sklandžiai, kai tik tais viskas pakeliama buvo į europinį lygmenį ir atvirkščiai. Taigi e, dabar jau perėjome į kitą lygmenį reikia imtis tam tikrų priemonių, kad elektroninė priekyba Europoje būtų skatinama. Pagrindinis klausimas buvo keltas praeitą savaitę. Vienu žodžiu jį galima apibendrinti, tai yra pasitikėjimas. Reikia kurti pasitikėjimą. Mes pasitikime prekybą internetu, tačiau nelabai tikime tuo, instru... E, mm, kita vertus nelabai tikime. Europos parlamente mes tenksimės, kad šitas instrumentas būtų tobulinamas ir gerinamas ir kad daugiau pasitikėjimo jis, juo įgautume. O tam, kad išbristume iš krizės, turime pasitelkti ir e, skaitmeninį kelią. Ačiū. už tikrai aktualius pasibėjimus. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimą arba pasidalinti savo pastebėjimais? Nematau, todėl suteiksiu žodį ponui Mežidlo, Lenkijos parlamento deputatui, kuris apibendrins mūsų diskusiją. Pirmininkė, ponios ir ponai, ačiū už tikrai įdomias diskusijas, kurios didžia dalimi buvo optimistinės. Kalbėjome apie skaitmeninę vidaus rinką, išskyrus vieną pasisakymą. Lietuvos parlamento atstovas galbūt neteisingai suprato kai kuriuos pasisakymus, nes 500 milijardų eurų minėta suma tai ta suma, kurią būtų tos lėšos, kurios atsirastų, jeigu skaitmeninė rinka taptų realybę. Ir tai sudaro 4 procentus ESBVP. E tai nėra tos rinkos sukūrimo kaina kalbant apie rinkos, tos rinkos kūrimo kainą, Europos komisija apie tai yra kalbėjusi. Taip pat buvo sakyta, kad nuojas technologijos didina korupciją. Mes kalbėsim apie viešuosius pirkimus, tai yra kita mūsų diskusijų tema ir tuomet taps aišku, kad korupcija, korupcija atsiranda vietos, kuomet yra galimybė žmonėms tiesiogiai kontaktuoti. O to tarpu technologiniai sprendimai būtent padeda išvengti korupcijos. Kita vertus, visi optimistiškai vertino vieningą skaitmaninę rinką, bet mes žinomas, žinome, kokie, kokios grėsmės ir iššūkiai mūsų laukia, ypač kalbant apie infrastruktūrą. Prancūzijos parlamento atstovas mums papasakojo, kad Prancūzija atstovė papasakojo, kad e, Prancūzija pasirengusi investuoti 25 milijardus eurų į optinio ryšio kabelius. Mes Lenkijoje taip pat ėmėmės veiksmų šioje srityje, patvirtinome įstatymą, kuriuo skatinamas plačiai juostis ryšys esame gavę daugiau nei 5 milijardus eurų investicijoms į šią sritį iš Europos Sąjungos. Taip pat egzistuoja papildomas įstatymas, kurio pagalba mums pavyko surinkti papildomus 1 milijardą eurų. Ir tiek lėšų jau esame investavę. O kalbant apie e, lėšas iš ES fondų, jas gauti nėra taip paprasta. Taip pat ir dėl problemų vietos ir regionų lygmenių. Dar daug reikia nuveikti, norint e, tobulinti investicijas į skaitmeninę rinką. Manau, kad tikrai daug galima nuveikti Europos parlamento lygmenį, nacionaliniu mastu. Ir aš tikiuosi, kad mes priimsime šį iššūkį. Nes naujojo elektroninio parašo direktyva, tikiuosi, bus priimta laiku, jos įgyvendinimas nevėluos, nes tai tikrai svarbus dokumentas. Lenkija jau pajuto tos direktyvos e, trūkumo pasiekmes. Mes keitėme savo įstatymus šiuo klausimu ir norime pasinaudoti direktyvoje siūlomais sprendimais. Aš tikiuosi, kad direktyvos patvirtinimas mums tikrai palengvins mūsų užduoti, nes elektroninis parašas yra tikrai svarbus kaip ir elektroninės sąskaitos. Tai yra svarbus skaitmeninės rinkos kūrimo elementai. Ačiū. Noriu padėkoti visiems dalyviams, visiems, kurie pasisakė diskusijose. kurios buvo labai gyvos ir konkrečios. O dabar pirmininkavimą perduosiu Malcolmui Harborui. Uh, well, indeed, uh, And, uh... Ačiū pirmininkė. Man tenka garbė pirmininkauti paskutiniai mūsų diskusijai šį rytą. Kalbėsime apie viešuosius pirkimus. E, tikriausiai visi žinote. Dabar, norėdami kalbėti šią temą, turite užpildyti ružavą blanką. Taigi, jeigu nacionalinių parlamentų nariai nori pasisakyti, prašome užpildyti tą blanką. Kolegos iš Europos parlamento taip pat turi pasisakymui numatyto laiko. Bet aš nebejoju, kad turėsime galimybę išklausyti ir kitų pasisakymų. Taigi, tai yra išties nepaprastai svarbi tema, kalbant apie vidaus rinką. Ne tik kalbant apie pačią, pačios rinkos kūrimą, bet viešieji pirkimai yra svarbus siekiant kitų tikslų visuomenėje, kuriant žalę, ino, inovatorišką ekonomiką. Ir manau, kad visa tai e, atsispindi Tai taip pat atsispindi mūsų nepasitenkinime dabar galiojančiais teisės aktais. Mes rengėme du pranešimus šią temą ir Europos parlamento pranešėja šią temą Haidi Rūlė taip pat yra čia. Mes jums išdalinome to pranešimo tekstą, dėl kurio buvo balsuota praėjusią savaitę ir jis dar nėra pasirodęs visomis kalbomis, bet jis netrukus pasirodys e, visomis oficialiomis kalbomis interneto šau, parlamento svetainėje. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį Haidį Rūlę penkioms minutėms, kuri pradės diskusijas. Paskui kalbės ponas Johansonas iš Švedijos ir ponė Visaitė iš Lietuvos ir ponas Švab iš APP frakcijos. Taigi, penkioms minutėms žodis dabar Haidį Rūlę. Das europäische Vergaberecht hat ja durchaus Erfolge vorzuweisen. Ačiū. Europa turėtų ypač sutelkti dėmesį į konkurenciją ir skaidrumą. Tačiau turime visų pirma išspręsti tokias problemas. E, didesni sandorių mokesčiai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra aktualu 2020 strategijos kontekste ir būtent todėl džiaugiamės žaliaja knyga. E, dėl peržiūros proceso. Reikia labai atidžiai stebėti, kaip viskas vyksta šioje srityje. Ir būtent apie tai kalbėjome Krokuvoje. Man atrodo, kad ta peržiūra turėtų ypač prisidėti užtikrinant didesnį teisinį tikrumą, peržiūrint visas susijusias sritis. Reikia lab, labai aiškiai apibriežti teisinį pagrindą ir ypač akcentuoti teisinį aiškumą ir teisinę aiškę m, mm, patikimą teisinę aplinką. parlamentas mano, kad direktyvoje yra realių kliučių tvariai plėtrai ir darbo vietų įkūrimui. Žmonės linkia renktis pigiausią pa, pasiūlos galimybę siekdami sutaupyti. Tačiau parlamentas mano, kad tai nebūtinai yra tinkamiausias pasirinkimas. Pigiausias pasiūlymas, pigiausias tiekėjas yra apsimoka tik tuo atveju, jeigu, yra, jeigu egzistuoja standartizuotas, reglamentuotas prekių ir paslaugų tiekimas. Manau, kad komisija turi padirbėti plėtodama e, naujus metodus ir e, rengdamas standartus šioje srityje. Kitas aktualus dalykas - reikia daugiau aiškumo, ne tik kalbant apie pačias prekes, bet ir apie gamybos procesą. E, techninės specifikacijas, taip pat kriterijus. Kriterijus e, taikomus viešųjų pirkimų sričiai. Taip pat komercinių sandorių procedūros. Čia reikia daugiau patvirtintų, standartizuotų e, procedūrų. Taip pat e, turime kalbėti apie bankus duomenų, duomenų bazės. Lankstumas. Dar vienas dalykas. Sisteminis, nu, nu, nuolatinis rinkos stebėjimas yra būtina. Tai dab, numato dabar galiuojantį direktyvą, tačiau to nepakanka. Reikia, kad tai, kas numatyta, būtų ne tik leidžiama, bet ir pageidaujama. Ypač reikia akcentuoti e, viešųjų pirkimų konkursų kriterijus. Reikia nepamiršti ir techninių reikalavimų. Ir mes siūlome pamastyti apie galimybę ištaisyti klaidas, jeigu padaromos klaidos. Be abejo, turi egzistuoti tam tokiais atvejais taikomų kriterijų rinkinys. Toliau rybinės vertės, apie jas diskusija dar nesibaigė. Mes norėtumėme akcentuoti praktinę visų šių aspektų pusę. Uh, skatinti, kad būtų plėtojami metodai, remianti sukauptą praktinę patirtimį, tinklų kūrimas, taip pat kompetencijos centrų kūrimas. Taip pat daugiau galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sandorių kaštai mažoms ir vidutinėms įmonėms turėtų būti sumažinti. dokumentai, dokumentacija turi, turėtų egzistuoti tam tikra iš ankstinių kriterijų sistema, taip elektroninių elektroninė leidimų išdavimo sistema, kurios pagrindų mažos ir vidutinės įmonės galėtų geriau konkuruoti. Principas Taip pat galima būtų su, sukaupti vieną pusę keletą sandorių ir tokiu būdu vykdyti sandorius. Elektroniniai viešieji pirkimai taip pat turėtų būti numatyti direktyvoje. 2010-aisiais mums nepavyko pasiekti išsikeltų šioje srityje tikslų, tik 35 procentais įgyvendinome Tai ten buvo numatyta 50 procentų pirkimų vykdyti e, elektroniniu būdu, bet buvo vykdoma 35 procentai. Taip pat reikia elektroninės priekybos atitikties platformų. Reikia nepamiršti ir įvairių sistemų saveikumo. Ir už, kad užtikrintume taip vadinamą techninį neutralumą. Kalbėtoje aš bandžiau kalbėti konkrečiai ir aptarti viską, bet man nepavyko. Um, Ačiū už tai, kad pristatėte tuos aktualius klausimus šioje tikrai sudėtingoje temoje. Mums įdomu būtų išgirsti, kaip galėtumėme padidinti, pagilinti savo dalyvavimą diskusijose dėl viešųjų pirkimų ir valstybėse narėse. Toliau ponas Johanssonas, trims minutėms, prašau. Tak, tak, Den offentliga upphandlingen står för... Ačiū pirmininkė. Viešiai pirkimai. Jie sudaro labai didelę vartojimo dalį. Viešiai pirkimai siunčia aišku signalą, svarbų signalą ir vartotojams. Aplinkosauginiai standartai, darbo sąlygos, sąžininga priekyba ir taip toliau. Tad mes privalome užtikrinti, kad būtų taikomi skaidrumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo principai. Jie visi yra labai svarbus. Švedijoje, pavyzdžiui, maisto srityje tik tai 50 procentų visų maisto produktų yra gaminami mūsų šalyje, todėl dėl kitų produktų turime kreiptis į kitas šalis, į Vokietiją, pavyzdžiui, iš jų daug ką gauname ir perkame. Aišku, labai svarbu, kalbant apie maistą, užtikrinti, kad kiek galima daugiau užsiaugintumėm patys. Mūsų šalyje 9 milijonai gyventojų ir viešajame sektoriuje apie 3 milijonai porcijų maisto kiekvieną dieną yra paruošiama mokyklose, darželiuose, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tačiau dėje tenka apgailestauti, kad mes pasigaminam ir užsiauginam vis dar per mažai maisto, tai tikrai yra nepatenkinama padėtis. Taip pat labai svarbu pabrėžti ir gyvūnų sveikatos e, taisyklės. Mūsų taisyklės yra griežčiausios lyginant su kitom šalim. Turime griežtas taisyklės e, dėl e, mėsos auginimo ir pardavimo ir tai reiškia, kad mūsų ūkininkai labai dažnai yra nubaudžiami mūsų valdžios institucijam taikomos sankcijos. Tačiau tos pačios institucijos perka maistą iš tų augintojų, kurie augina gyvulius prastesniems sąlygom nei mūsų pačių ūkininkai. Taigi kyla daug klausimų dėl diskriminavimo, dėl vienodų taisyklių taikymo. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad visi teisės aktai būtų rengiami taip, kad jie sudarytų tikrai vienodas sąlygas, užkirstų kelią diskriminavimui, kad, pavyzdžiui, maisto gamybos, auginimo sąlygos būtų visur vienodos, pakuotės būtų aiškiai ženklinamos ir taip toliau. Gyvūnų gerovės taisyklės kol kas ES nėra vienodai nėra suvienodintos ir kalbant apie viešuosius pirkimus, nepamirškime, kad sutartyje yra straipsnis, kuriame kalbama apie gyvūnų e, gerovę, apie sveikatą Kol kas mūsųgi įstatymai šioje srityje nėra labai aiškus ir mes tikrai turime spręsti šią problemą, užtikrinti didesnį skaidrumą. Taip pat turime visoje Europoje harmonizuoti gyvūnų apsaugą ir tokiu būdu kovosime su tą diskriminacija, kuri vyksta net ir viešųjų pirkimų ES įstatymų kontekste. Ačiū tikrai uh, gan kontroversiškos pastabos, gal jas aptarsime vėliau. Gyvūnų gerovės ir sveikatos nuostatos nėra mūsų komiteto atsakomybė. Taip, dabar atliekama peržiūra kai kurių nuostatų ES, tačiau bandysime sureaguoti į tai, ką sakėte. Pone Viesaitė, Lietuvos atstovė. Aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai Haidai Riulė, kuri iš tikrųjų savo, savo pranešime sprendžia nepaprastai svarbius viešųjų pirkimų, svarbes viešųjų pirkimų problemas. Pagal OECD e, duomenis pasaulyje per viešuosius pirkimus sąryšyje su korupcija yra prarandama apie 400 milijardų dolerių. Ir e, aš manyčiau, kad skaidrumas ir korupcijos panaikinimas yra vienas iš svarbiausių problemų Ir viešųjų pirkimų perkelimas į elektroninę erdvę yra daugiau kaip sveikintinas. E, kita problema, apie kurią kalba, kalbama pranešime, tai yra būtent e, žemiausios kainos kaip pagrindinio kriterijaus na, eliminavimas. Šitą reikėjo padaryti jau vakar, nes iš tikrųjų, jeigu mes paimtumėm statybų sektorių ir jeigu pasižiūrėtumėm ilgalaikiai e, ekonominiai perspektyvoje, tai žemiausia kaina yra tikrai ne tas kriterijus, e, apie kurį reiktų kalbėti. Būtent e, e, darbo užmokestis, e, aplinkai saugios technologijos, e, ž žaliosios technologijos irgi turėtų būti vienam pakete. Ir tikrai šitą jau reikėjo padaryti vakar. Dabar e, kalbant apie mažųjų įmonių dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, tai na, aš nemanau, kad šitie pasiūlymai, kurie yra dabar išdėstyti raporte, sprendžia mažųjų įmonių dalyvavimą. E, Nes e, kam išradinėti dviratį? Pažiūrėkime į Junktinio Amerikos valstijų praktiką. Tenais yra ne mažiau kaip 5 procentai smulkių įmonių dalyvauja kaip subkontraktoriai, bet jau pačiam kontrakte viešųjų pirkimų. Tai kodėl mums reikia išradinėti dviratį ir kodėl mes negalime pasinaudoti šitą praktiką? E, smulkiosios įmonės kaip tik šito ir laukia. Tai man atrodo, Jeigu mes norime labai racionaliai panaudoti savo mokesčių mokėtojų pinigus, o daugeliu nacionalinių valstybių nacionalinės valstybės yra vienos iš didžiausių darbdavių, tame tarpe ir privačiam verslui, tai mes tikrai turėtumėm e, atsižvelgti į šitos mano išsakytas pastabas ir, ir, ir, ir žodžiu padaryti viešuosius pirkimus labiau skaidresnius su ilgalaikė ekonominė na, perspektyva, kad, kad būtent kiekvienas mokesčių mokėtojų centas bus, e, iš jo gaus, bus gaunama pridėtinė vertė. Ačiū. Uh, uh, speaker... Ačiū. Toliau ponas Švabas iš APP, po to ponas Valkiūnas iš Lietuvos ir ponas Buračin. Ponas Švabas. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog man suteikta šiandieną proga pasi, pasišnekėti su nacionalinių parlamentų atstovais tokiu svarbiu vidaus rinkos klausimu. Dagariulėkas papasakojo, e, kokie punktai pranešime yra svarbiausia, aš dėl to paminėsiu, ne, neminėsiu tų, to, kas buvo minėta. Aš pirmiausia norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė kolegė iš Lietuvos, jeigu teisingai supratau, tai mokesčių mokėtojų pinigai E, yra naudojami vieš, e, vieš, viešajam labui ir tai yra labai svarbu, e, svarbus konkursų aspektas. Kolegė iš Švedijos sakė, kad yra labai daug būdų, kaip galima gerinti socialinės, aplinkosauginės priemonės, tačiau pagal subsidiarumo principą visa tai turėtų būti palikta tų, kurie priima sprendimus pasirinkimui. Be kita ko, toks sprendimas turi būti tiesiogiai siejamas su e, viešųjų rinkų teise, e, kitų kriterijų nėra, sakykime, politinių kriterijų nėra. Dar kolega vieną punktą paminėjo ir aš, teiku, ir aš norėčiau pasakyti, kad sutinku visiškai su tuo, e, kad e, mokesčių mokėtojų pinigai turi būti panaudojami kaip galima geriau. Visa ES neturi e, teisinės atsakomybės dėl to, kad tie mokesčių mokėtojų pinigai valstybės narėse būtų panaudojami efektyviau. Mes Europos parlamente iki šiol Visą laiką kalbėjome apie vidaus rinką ir žinoma, į kai kuriuos dalykus nepakankamai atsižvelgėme. Sakykime, buvo minėta standartai. Kolega Rulė apie tai kalbėjo. Jis sakė, kad valdžios institucijoms reikia suteikti galimybę įtraukti į e, viešasis rinkas e, VMI. Bazelyje už 1,6 milijono eurų bus pastatyta nauja klinika. E, žinome, kad tokie skaičiai yra paminėti, bet nebuvo paskelbta jokios, e, jokio konkurso. Taigi, bet juk rinka tai atvira, kodėl viskas sklandžiau ir geriau neorganizuojama. Žinoma, kad nereikalinga diskriminacija šioje srityje, kiekvienam reikia suteikti galimybę, dėje rinka iš tiesų gerai nefunkcionuoja. Ir visa tai e, yra e, konstatuojama, bet reikia ne tik tais konstatuoti, bet ir ieškoti sprendimų. Taigi būtų labai gerai išsiaiškinti, ką toje vidaus rinkoje e, pertvarkyti, kad būtų atvira rinka, kad galėtų sudalyvauti ir, ir mažos, ir vidutinės, ir didelės įmonės. Taigi, e, bet kokia atveju labai džiaugiuosi šiomis diskusijomis. Ačiū. Ačiū, ponė Švabai. Toliau ponas Valkiūnas iš Lietuvos. Uh, Jums žodis trims minutėms. Ačiū labai, pirmininkaujantį Čia pirmoji pasisakiusi kalbėjo apie žalėją knygą. Aš viliuosi, kad čia ne Kadafi žaliojo, žalioji knyga Lyvijos buvusio lyderio ir neaišku, kuris dabar yra ir kaip nutiks su juo, kas žodžiai ten duoti materializuotis. Tikiu, kad daug čia pasakytų žodžių materializuosis, materializuosis savo šalių piliečių naudai. Visų pirma, mano nuomonė, reikia ugdyti sažiningą žmogų. Nes jeigu vagis norės pavokti, vis tiek pavoks. Reikalingas sažiningas, atsakingas žmogus. Aš nesutinku su savo kolegė iš Lietuvos, kad reikia žiūrėti, kad reikia eliminuoti žemiausias kainas, kad ne tas kriterijas. Negalima nežiūrėti ir žemiausių kainų nepasinaudoti žiūrė, e, žemiausiamis kainomis. Reikia žiūrėti kitus kriterijus e, paslaugų ir prekių tiekėjų reputaciją, pažiūrėti, kiek E, jų jie sažiningai dirba, ar vi, vi, e, kiek e, darbuotojų darbo užmokestis, ar mokami mokesčiai. Todėl turėtų sustatyta būtų lentelė, pagal iš kokių ten galbūt 10 ar ten 20 punktų. Ir čia galėtų prisidėti kiekvienos šalies mokesčių inspekcijos, turėtų būti pajungti finansinės policijos, juos e, ir kitais metodais, kad e, būtų e, sudarytas specialus visai ES veikiantis katalogas patikimumo įmonių ir kaip, jeigu būtų tik tai pastebėta, kad įmonė kažkur nesažiningai veikia ir būtų įrašyta, galima sakyti, į tuos juodus ar kitaip, kokiu jūs čia e, dabar negaliu su žodžiais pasakyti, e, sąrašus ir e, būtų žinomi tų patikimų įmonių vardai, pavardės ir kad tos įmonės didžiuotųsi ir ne tik tai, kad būtų iš priori nepasitikėjimas toms įmonėmis. Ačiū. Uh, indeed, uh, next... Ačiū ponui Balkiūnas, o dabar žodis kolegai Bornačin iš Italijos parlamento, o po to šio parlamento atstovė ponė Vailer ir po to ponė Gromerš. Dabar žodis ponui Bornačin, prašau. Grazie, <clears throat> grazie prezidentė. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Dėl vieningos rinkos, dėl viešųjų rinkų. Kalbant, aišku, tai yra labai svarbus klausimai. Iš Europos, e, Europoje iš krizės galima išbristi. Pavyzdžiui, šį rytą ponas Trišė pasakė, kad krizė tampa struktūrinė ir reikia kitokio ir visokiojopo atsako. Tas atsakymas, atsakas turi būti E, perkuriant infrastruktūras e, ir panašiai. Italijoje, pavyzdžiui, labai atidžiai nagrinėjame komisijos siūlomą žalėją knygą. Mūsų vyriausybė tą knygą išnagrinėjo, įvairiems, parlament, įvairiems parlamento komitetams pateikė. Mes senate savo viešų, viešosios rinkos komitete taip pat tą knygą išnagrinėjome ir labai daug posėdžių šiam klausimui paskyrėme. Taigi iš tiesų greitai tikiuosi galėsime pateikti ir nuomonę, ir pasiūlymų kaip elgtis su ta žaliaja komisijos knyga, kurią mes laikome labai įdomia. E, viešosios rinkos šiandieną turėtų atitikti visą eilę kriterijų, visų pirma ekologinius kriterijus, viešosios rinkos kriterijai turi būti skaidrumas, greitumas, kaip skirs, e, rinkų skirstimo greitumas ir galimybė užkirsti kelią visiems, kurie nori pasinaudoti korupciją bei organizuotų nusikalstamumu, nes ši problema liečia visą Europą ir netgi ne tik visą Europą, bet ir visą pasaulį. Taigi šiame kontekste reikia mm, paremti e, mažas ir vidutinės įmonės, kurios nori tose, toje viešoje rinkoje dalyvauti, bet neturi tam galimybių. Taigi joms reikia padėti. 2008-2009 metais Italijoje sukūrėme vidaus rinkos e, kodeksą, tai yra labai praktiškas instrumentas, leidęs padaryti labai žymių pakeitimų vidaus rinkoje. Ir čia įsivedėme tokį instrumentą, kurį žino visi Project Financing e, finansavimo projektą kokia bebūtų šalis, jai sunku tiesiogiai finansuoti viešuosius darbus, nes labai nemažai e, projektuose nori dalyvauti privačių investuotojų ir dėl to į tą Project Financing programą įjungiame e, privačius investuotojus, dabar jau jie gali investuoti, e, investuoti į infrastruktūrų kūrimą, kad metų bėgyje e, pradėtų plaukti kapitalas. Taigi tai yra toks instrumentas, turi būti, kuriam turi būti suteikiama derama vieta, nes valstybėms narėms e, tokiu būdu suteikiama galimybė panaudoti lėšas, kurios, kurių jos vienos pačios panaudoti negalėtų. Yes, well, much, Ačiū, ponia Boračin. Bornačin. Jūs išsakėte labai svarbę mintį. E, viešųjų pirkimų rinkimų socialinę ir ekonominę svarbą akcentavote. Toliau ponė Vailer iš fra, socialistų frakcijos. Ačiū. Noriu padėkoti kolegoms e, pasisakiusiems iki šiol. Man tikrai įdomus jūsų pasisakymai. Norėčiau pats pakomentuoti bendrąją padėtį. Rūp Gruodžio mėnesį komisija pateiks direktyvos pasiūlymą, remdamasi pranešimu, dėl kurio mes jau balsavome. Tai jau patvirtinta. Ir gruodžio mėnesį turėsime galimybę tą pasiūlymą panagrinėti išsamiau. Kaip jau buvo pasakyta, 17 ar 18 procentų e, BVP yra sukūriama viešųjų pirkimų srityje ir ateityje e, tas dydis, e, ta dalis auks, o ne mažės, nes valstybės turi investicijų programas, kurių tikslas atgaivinti ekonomiką. Ir tikėtina, kad šis procesas ateityje suintensyvės. Turiu porą pastebėjimų, noriu mm, pratesti ponios rūlė mintis. Mes būtume dėkingi už mintis pasiūlymus, kaip daugiau įtraukti MVI nei daugiau jas įtraukti nei iki šiol. Visos valstybės narės laiko jas svarbiausių ekonomikos veiksnių, ne didžiasias e, daugia tarptautinės bendrovės, bet mažas ir vidutinės įmonės. Jų dalyvavimas viešųjų pirkimų sektoriai yra ypač aktualus. Taigi mums būtų naudingos jūsų mintys apie tai, kokia procedūra jūsų nuomonė, kas galėtų pagelbėti čia. Dar vienas dalykas - dalyvavimas tarp valstybiniuose projektuose, tarp valstybinių sandorių sudarimas. Čia kalbėtume tikriausiai apie pasienio regionus, tačiau kalbant apie tarp valstybinių sandorių ir viešųjų pirkimų skaičių, tai jis nėra mus tenkinantis. Dažnai dėl kalbinio barjero, aš dėl to, kad aš nemoka anglų kalbos ar kitos kalbos, nedalyvauja tokiuose sandoriuose ekologiški tvarūs projektai. Jie jau nagrinėjami ilgą laiką, kaip ir socialiniai kriterijai, kurių šiuo metu pasigendame. Darbo jėgos rinka šiuo metu yra labai susiskaldžiusi, neapsaugotos darbo vietos, nesažininkos užimtumo sąlygos. Reikia prisiminti 2010 strategiją ir pirminius komisijos pasiūlymus joje. O kalbant apie sandorių sudarimą, kontraktų paskirstimą, turime taip pat kalbėti apie konkrečius susipareigojimus, pavyzdžiui, atlyginimų klausimų, e, būtinybę daugiau įdarbinti moterų, žmonių su negale. Kalbame apie pagrindinės TDO vertybės ir visą tai turi būti apspręsta aukštų lygmenių ir kolegos e, priimantis sprendimus šio, šiais klausimais nacionaliniuose parlamentuose turėtų žinoti, kaip, ge, kokias geriausias, kokie geriausi sprendimai turėtų pasiteisti. Galbūt ko, reiktų čia kalbėti ne tik apie, na, ne, ne tik botagą akcentuoti, bet ir nepamiršti ir riestainio pasiūlyti. Ir jeigu jūs galėtumėte mums padėti, padėti, jeigu vietos vyriausybė galėtų padėti, tikrai būtų naudinga rengiančios įstatymus. Um, now, um, have, uh, Dėkoju. Dabar ponas Gromeš, papar Džordžiu ir Kreutzmann. Pone Gromeš. Pone pirmininkė, pirmiausia atsakyčiau į ponios Eiler klausimą dėl to, kaip įsitraukti turėtų mažos ir vidutinės įmonės. Atsakyčiau štai kaip Šiandieną e, VMI kyla tai, kad labai sudėtingi, e, problema yra ta, kad e, konkursai sudėtingi, tad reikalingas tam, tikras, tam tikra procedūra, kuri garantuotų tam tikrus finansinius aspektus, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų taupyti laiką ir pinigus. Taigi visoms mažoms ir vidutinėms įmonėms tokį instrumentą reikėtų pritaikyti ir supaprastinti jų žingsnius. Aš atstovauju Mozel regionui, kuris ribojasi su Luksemburgu ir Vokietija. Mūsų įmonėse, pavyzdžiui, iš tiesų kyla labai didžiulė kalbos problema, nes e, kalbos būtent e, yra naudojamos skirtingos ir mažoms bei vidutinėms įmonėms labai sunku į kai kuriuos pasiūlymus atsiliepti. Tad čia irgi reikėtų pagalvoti, kaip joms padėti. Dar vieną dalyką norėčiau e, pasakyti jums. Pavyzdžiui, norėčiau išdėstyti prancūzijos poziciją dėl E, paslaugų. Čia norėčiau pasiremti e, Teisingumo teismo patirtimi e, kad visi kandidatai turi būti traktuojami lygiai, vienodai ir turi būti užtikrinamas skaidrumas, kad būtų galima iš tiesų konkuruoti. Kitaip tariant, kad visos įmonės, kurios suinteresuotos dalyvauti projekte, galėtų tą ir padaryti. Dabar labai mažai galimybių, kad e, konkurencija atsivertų viešosios e, paslaugos ir jų valdymas. Kiekvienas galėtų, kad kiekvienas galėtų gauti paslaugas kokybiškas už protingą kainą ir kad būtų išlaikoma konkurencija e, tarp operatorių. To, tas tikslas iš dalies yra pasiektas, E, bet yra kai kurių sektorių, kurie tikrai e, negalėtų tuo pasidžiaugti. E, vidaus rinkos komiteto pranešimas tą ir pabrėžė 2010 m. 10 gegužės. Būtent buvo pasakyta, kad toks įmonių dalyvavimas galimas tik tais tada, kai siekiama ištaisyti iškraipimą rinkoje. Taigi, jeigu vidaus rinkai nenukreipta e, priemonių veikimų jos patobulinti, e, jeigu E, tiksliau reikėtų pasakyti, kad dabar jau ir nacionalinėje, ir vidaus rinkoje, ir nacionalinėje, ir Europijos rinkoje yra sukurta jau pakankamų taisyklių, bet reikia tik tais protingai jomis pasinaudoti. Ačiū. Tikrai geros pastabos dėl paslaugų koncesijų, bandysime jas sureaguoti vėliau. Mes esam pateikę panašių klausimų, laukiam komisijos atsakymų. Na, o dabar žodis ponui Papa Džordžiui trims minutėms, po to ponas Kreutzmann ir ponas Milė. Ponas Papa Džordžiui. Dėkoju. Manau, kad geriausias būdas išvengti skaidrum, e, skaidrumo nepakankamumo yra publikuoti visus e, konkursus. Tam galima pasitelkti instru, internetą bei visus kitus elektroninius instrumentus, prie kurių turime prieigą. Pranešėjas sako, kad mums reikalingi labai tikslų standartai, tačiau jūs žinote, kad dažnai Velnes lepiasi detalėse ir tose konkursuose būtent iš detalės ir sudaro didžiausių problemų. Sakykime, kai vyksta konkursas, pastebima, kad kažkas netaip sklandžiai vyksta, kaip norėtųsi. Ir jeigu netgi pasitelkiama elektroninė procedūra, kai atliekama kokybės kontrolė, tikrai iki tobulumo dar labai daug trūksta. Dar norėčiau pakomentuoti kai ką apie VMI. Iš tiesų, šios įmonės nelengvai patenka į, vieša, į viešuosius pirkimus, e, kita, nes viešųjų pirkimų apimtys labai didelės, labai aukšto lygio konkursai vyksta ir dėl to VMI dažnai atkrenta. Nesvarbu, kad jos kreipiasi į bankus prašydamos paramos, tos paramos jos negauna ir dėl to VMI kyla iš tiesų labai daug problemų. Tai galbūt čia reikėtų numatyti kažkokias kitokias procedūras, kažkokius kitokius konkursus, kuriuose galėtų sudalyvauti taip pat ir VMI, e, mažos ir vidutinės įmonės. E, galbūt pagal sektorius reikėtų pagalvoti, kaip e, tą padaryti E, galbūt taip, pagalvo, e, e, taip palengvintumėm jų gyvenimą. Sakykime, jeigu vyksta konkursas ligoniniai, tai aišku, kad pinigai čia didžiuliai ir mažos ir vidutinės įmonės, kad ir kaip besistengtų, negali rungtyniauti su didelėm. Tuo tarpu, jeigu būtų kažkokios kitokios konkurso procedūros numatomos, kurios būtent būtų nukreiptos į vidutinės ir mažas įmonės, kažkaip tai sektorius labiau e, suskirstyti, tai tada jos galėtų tose konkursuose sudalyvauti. Mes visi turime tam tikros patirties darbe su įmonėmis ir žinome, kad įmonės dažnai e, turi idėjų, kaip pagerinti e, padėtį ir išeiti iš to vakumo. E, bet su šiandieninėmis kliūtimis, kurios yra sukurtos natūraliai arba dirbtinai, e, tikrai jos negali sudalyvauti konkursuose taip, kaip dėrėtų. Ačiū. Manau, kad jūsų pastabom tikrai MVI pritartų. Ir aš tikiu, kad ponė Rūlė taip pat tam pritarė, nes jį daug šių dalykų jau minėjo savo pranešime. Toliau suteiksiu žodį pono Kreutzmann iš Europos parlamento Aldės frakcijos, trys minutės, po to ponas Mylė, ponas Vestlund ir po to ponia Koratsa Bild, taip pat Europos parlamento atstovė. Ponas Kreutzmann, prašau, trys minutės. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau dar kartą padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai, kad pabrėžė, kokia svarbi yra vieninga rinka Europos klėstėjimui ir augimui. Ši tema iš tiesų nusipelno viso mūsų dėmesio viešųjų rinkų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių klausimų, jeigu norėsime išnaudoti vieningos rinkos potencialą. Beje, tai yra taip pat ir prieigos prie vieningos rinkos e, prioritetas. Norėčiau tris rytis paminėti. Supaprastinimas, procedūrų padarimas lankstesnėmis, atsižvelgimas į politinius kriterijus ir e, taip pat viešuosiuose pirkimuose turi dalyvauti mažos ir vidinės įmonės. E, Riulė pranešime prašoma, kad būtų išplėsta dėrėjimusi procedūra, aš tą irgi jau minėjau ne vieną kartą, tikrai neturiu nieko prieš tai, kad būtų su, supaprastintos nuostatos, padarytos lankstesnėmis. Mes turime užtikrinti skaidrumą, finansavimo skaidrumą, taisyklės šioje srityje e, sukurtos 2007-2008 metais, kaip taip tariant, visai nesenos, taip kad visiems reikia dar prie jų prisitaikyti. E, Komisija norėtų išplėsti e, darybų e, e, procesą, bet čia reikėtų numatyti didesnį skaidrumą ir vengti diskriminacijos. Visą laiką rezultatai turi būti publikuojami, kad visi, kurie pralaimėjo konkursus, galėtų susipažinti su konkurso rezultatais, galėtų paklausti, kodėl jie nelaimėjo, o laimėjo kažkas kitas. Pavyzdžiui, Vokietijoje galima kreiptis į viešųjų e, pirkimų e, e, institucijas, galima teikti skundus. Taip pat nenorėčiau direktyvos taikymos ryties riboti, nes jeigu tai būtų padaryta, nukentėtų skaidrumas. Reikia didinti ribas e, viešiems pirkimas Europoje. Buvo pateikta čia ne vienas geras pavyzdys. Mes norime pasakyti, kad iš tiesų kažkokiu tai pasiūlymų e, e, nėra daug nei užsienio, nei vidaus įmonėms. Komisija atliko studijas ir pamatė, kad tos ribos gali būti keliamos. Taip pat nereikėtų pamiršti ES tarptautinių įsipareigojimų dėl viešųjų pirkimų. Toliau socialiniai kriterijai. Aš norėčiau, kad būtų atsižvelgiama į socialinius ir aplinkosauginius kriterijus, tačiau tą reikėtų daryti teisingai ir gerai. Šių kriterijų taikymas neturėtų nustumti į antrą planą ekonominių kriterijų tvarumas reikalingas, tačiau ne bet kokia kaina. Taigi, ponios ir ponai, jau vėlų, bet dar norėčiau pasakyti porą žodžių apie vidutinės ir mažas įmonės. Jau daug pasiūlymų buvo pateikta, reikia labiau įtraukti šias įmonės į konkursų procedūrą. Tai tikrai nepaprasta padaryti. Kolega Vaiber pasakė, ką galima daryti, kad jos būtų labiau įtrauktos, kad būtų, žinoma, reikia naikinti lingvistinius barjerus. Tai yra visiškai teisingos mintis ir šiaip visiems dėkoju uždėmesi. Dėkoju, ponui Krosman. Dabar ponas Mylė iš Vengrijos parlamento. Dėkoju, pirmininkė. Viešieji pirkimai. Labai jautrus klausimas, taip pat tai yra labai svarbi tema, kurią aptarinėjame. Kaip jau buvo minėta, yra problemų dėl korupcijos, dėl sukčiavimo ir apskritai daug kas įtariai vertina viešuosius pirkimus ir dažnai tai remiasi praktika. Taip pat nepamirškime, kad yra ginšų ir dėl šalies vidaus politikos, nes yra ir nacionaliniai įstatymai dėl viešųjų pirkimų. Taip pat nepamirškime, kad kalbame apie e, mokesčių mokėtojų pinigus. Ir jeigu prarasime jų pasitikėjimą, tai tuomet kils tikrai didžiulių problemų. Tuomet ir politikai praras pasitikėjimą. Turime, kaip valstybės narės, prisimti atsakomybę. Turime užtikrinti, kad visose valstybėse egzistuotų būtini ir geri įstatymai. Taip pat mums reikia vienodų teisės aktų. Mes visi laukiame žaliosios knygos ir tikimės, kad ji tikrai pateiks daug gairių ir rekomendacijų. Toliau, kelios rekomendacijos iš mano pusės, kaip kovoti su korupcija arba kaip veiksmingiau su ją kovoti. Manau, kad visi žinome, kokia tai aktuali problema Ir svarbu kalbėti apie konkursus, kai yra skelbiamas viešų pirkimų konkursas, visa informacija turi būti skaidri, turime užtikrinti, kad visi, kas dalyvauja konkurse, tikrai būtų geros reputacijos, kad reputacija būtų tikrinama. Tačiau dėje dažnai būna taip, kad žmonės dalyvauja konkurse arba įmonės, jie pateikia labai gražią informaciją, tačiau realiai mes nežinome, kas slepiasi po tą įmonę, po tą kompaniją. Būtent šią problemą reikia spręsti tam, kad užkirstumėm kelią galimam sukčiavimui. Turime žinoti, kas yra konkurse dalyvaujantis asmenys ar įmonės. Toliau, MVI. MVI labai dažnai yra subrangovai arba tik tiekėjai ir nedaugiau. Mūsų nuomonė reikėtų ir šioje srityje skaidrumo, kad būtų viešai teikiama informacija. Pavyzdžiui, jei kažkas dalyvauja konkurse, jie turi pateikti papildomos informacijos, jie turi pasakyti, su kuo jie nori dirbti, su kuo nori vykdyti verslą. Nes, pavyzdžiui, turite didžiulius investicinius projektus, MVI pralošia tokią kovą, jie tikrai negauna tokio kontrakto, tos sutarties, jie yra apgaunami. Taigi vėlgi reikia skaidrumo, reikia daugiau informacijos, reikia daugiau padėti MVI. Ir dar viena pastaba. Buvo kalbėta apie subsidiarumą e, bei valstybių narių atsakomybę. Manau, kad galime eiti dar toliau. Mano partija, e, ekologijos partija, Vengrijos parlamente yra pateikusi pasiūlymą, dėl būtent šio aspekto. Prieš paskelbent konkursą reikia atsižvelgti į vietos žmonių nuomoniai suinteresuotas pusės vietoje. Pavyzdžiui, mažas miestas, kuriame norite vykdyti didelės statybas. Prieš tai darant reikėtų pasikalbėti su vietos žmonėms, su jų asociacijom, jų atstovais ir išgirsti jų nuomonę, tik po to oficialiai ir viešai pradėti konkursą, nes jeigu to nepadarysite, nebus pasitikėjimo. Dėkoju, ačiū už tokius praktinius pasiūlymus iš patirties. Toliau ponas Vestlund iš Švedijos, po to ponia Koratsa Bild iš Europos parlamento. Ponas Vestlund, prašau. Dėkoju. Mažos ir vidutinės įmonės. Man atrodo, kad Geriausia rekomendacija šiam komitetui būtų stengtis mažinti biurokratiją. Tai yra svarbiausia. Kiekvieną kartą, kai susitinkame su MVI atstovais Švedijos parlamente, e, jie sako, kad na, daug procedūrų per daug sudėtingos, per daug neaiškios ir kad kai kuriuose procedūrose, norint dalyvauti, reikia su savimi atsivesti advokatą. Taigi reikia supaprastinti procedūrą, kad ji būtų aiškesnė. Antra pastaba. yra e, siūloma skaidyti e, kai kuriuos viešųjų pirkimų konkursus, pavyzdžiui, didelį konkursą skaidyti mažesnius. Galbūt tai yra ir geras pasiūlymas, bet aš norėčiau pabrėžti tai, ką sakė mano kolega. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų keliami geri reikalavimai dėl aplinkos apsaugos, e, kitos taisyklės. Kiekvieną kartą, kai yra skelbiamas konkursas, turi būti numatomi aiškus geri kriterijai. Negalima abstrakčiai sakyti, kad norime uh, aplinkos apsaugos ar kažkokios kitos apsaugos, jei nekelsime gerų konkrečių reikalavimų. Tai turi būti aiškus kriterijai ir juos reikėtų apibriežti. Dar viena pastaba susijusi su viešaisiais pirkimais. Socialiniai aspektai, socialinė atsakomybė, taip galima ją pavadinti. Tai labai svarbu ir mums, ir kitoms Europos šalims. Reikia to reikalauti kolektyviniuose susitarimuose arba per kitus modelius, kuriuos jūs naudojate. Mums reikia tokių nuostatų, nes tikrai negalime leisti, kad susidarytų tokia situacija, kurioje vykstant viešiesiams pirkimams kažkokia grupė asmenų atsturia nepalankioje padėtyje arba nes tai galėtų reikšti, jog atsiras socialinis dempingas, atlyginimų dempingas ir taip toliau. Viešieji pirkimai reiškia, kad turime gauti geriausią kokybę, geriausiam aplinkybėm, panaudojant turimus išteklius. Tai būtų naudinga Europai. Taigi, kai vyksta viešųjų pirkimų procesas, reikia labai aiškiai išdėsti, ko jūs norite, ko jūs tikitės, kokie yra reikalavimai, kokie yra kriterijai, socialiniai aspektai, gyvūnų gerovės aspektai, aplinkosaugos reikalavimai. Viskas turi būti atvirai išdėstyta, tuomet visas procesas bus atviras ir skaidrus. Ačiū. Ačiū. Beveik baigėsi diskusijos, todėl noriu pasakyti, išvardinti galutinį kalbėtojų sąrašą. Thank you, uh, Mr. Chairman. I don't want this to become too much of a Swedish debate. Ačiū pirmininkė. Palaukite, sako pirmininkas, aš dar nesuteikiau jums žodžio. Aš pasakiau, kad pristatysiu visus likusius kalbėtojus. Uh, I, I was... Noriu visiems pranešti, kas dar pasisakys šiandien. Tuoj perskaitysiu visas pavardės, nes laiko turime iki pusės pirmos. Gephardt will then speak, and finally Mrs. Toon. Uh, so that's... Taigi, toks yra kalbėtojų sąrašas. Atsiprašau, kad neturėjome galimybės visiems suteikti žodžio, o ponė Rūlė apibendrins diskusijas, nes yra pranešė šiuo klausimu. Taigi, ponė Koracija, dabar mielai suteikiu žodį jums. Ačiū, Malkalmai. Aš tikiuosi, kad tai netampa švedų diskusija, bet mane tikrai įkvėpė mano kolega iš Švedijos Johansonas. Reiktų paaiškinti vieną dalyką. Mes nepasisakome nacion, už nacionalizmą. ES negalima laikyti atpirkimo žodžiu, jei, atsiprašau, atpirkimo ožiu, jei Švedija ar kokia kita valstybė nori įsivesti e, griežtesnės nuostatas, jos tai gali padaryti. Galima pirkti iš Vokietijos, iš Danijos, E, ir tiekti tą maistą mūsų vaikams mokykloje, jeigu tik tos valstybės taiko tas pačias nuostatas ir taisyklės. Ta reiktų būtent tą klausimą labai aiškiai e, suformuluoti. Ypač tai aktualu nacionalinėse diskusijose, kuomet diskusijos dėl maisto produktų tampa labai E, labai įsikašiuoja. Taip pat sutinku, kad kalbant apie maistą, reikia rimtis ne žemiausią kainą, bet vertę už mokamus pinigus. To dar nepadarėme. Labai, pažiūrėjau, jeigu kažkokia maisto prekė pažymima kaip pagaminta aplinkosaugai, e, ap, aplinkosauginiu nu, požiūriu tvariu būdu reikia atsižvelgti ir į transporto kaštus, tačiau visuose šiuose e, tyrimuose reiktų remtis mokslininkų patiktais duomenimis, o ne emocijomis. Aš patikiu pakeitimą šiam pranešimui ir aš džiaugiuosi, kad pranešimo autorė ponė Rūlė sutiko jį traukti. Tai yra, aš akcentuoju viešųjų pirkimų dėmenį maisto grandinėje, apsirūpinant maistu mokykloms, Kolegos iš socialdemokratų frakcijos sako, kad reikia mažinti biurokratiją, supaprastinti taisyklės, numatyti lankstumą. Taip, reikia siekti, kad mažos vidutinės įmonės, pavyzdžiui, kurios siūlo kokybišką pre prekę, turėtų turėti tokias pačias galimybės dalyvauti rinkoje. Lygios galimybės visiems dalyvauti viešųjų pirkimų rinkoje. Uh, you, uh, then... Ačiū, ponė Koratsa Bild. Toliau ponas Kuždas iš Austrijos. Dėkoju pirmininkė. Atrankos kriterijų, kriterijai e, pigumas ir visa kita yra tokie kriterijai, kurie taikomi labai daug kur. Labai daug e, šalių atsižvelgiama, kas yra pigiau, kas brangiau ir panašiai, tačiau labai džiaugiuosi, kad dabar jau ne vien ekonominiais kriterijais remiamasi, nes yra labai kitų svarbių kriterijų, tokių kaip tvarumas, socialiniai aspektai ir kiti. Ponas Kreutzmanas kalbėjo apie tai, reikia iš tiesų kalbėti apie kokybę. E, tai yra labai svarbus aspektas ir reikia įsivesti tam tikrus saugumus, kad ta kokybė būtų už, užtikrinta, nes e, antraip e, nieko gero iš to nebus. Žinoma, ekonominiai kriterijai yra labai svarbus, bet kita vertus reikia atsižvelgti ir į kitus, nes ir dar reikia supaprastinti su, su procedūras. Bet kita vertus su teisiniu saugumu tai gali kirstis, o teisinis saugumas yra labai svarbus aspektas. E, nereik, reikia daug ką. E, daug ką apsaugoti, tame, tame tarpe užtikrinti ir teisinys, skaid, e, teisinį saugumą, bet žiūrėti, kad tos procedūros per daug neužsitestų ir kad kaina neišauktų. Labai ačiū poniai Rūlė, ačiū už e, konkrečius pasiūlymus. E, bet dažnai lankstumas ir procedūrų supaprastinimas nelabai suderinami dalykai. Aš labai nemažai dirbau su viešaisiais pirkimais, turiu nemažą patirtį sukaupę šioje srityje. Ir tam, kad viskas būtų objektyviai įvertinta, reikia paskirti labai nemažai laiko. O mūsų kolega iš Švedijos, Vestlandas, šnekėjo apie išorės veikėjus, kurie galėtų dalyvauti, kokie jų yra šansai. Dažnai E, užsieniečiai nedrįsta, nežino, kaip tose šalyse bus su, sutikti ir panašiai, ir todėl konkrečiai net nesudalyvauja konkursuose. Sakykime, 2000, nuo 2001 metų Austrijoje buvo sukurta tam tikra sistema, kad visi Austrijoje galėtų dalyvauti konkursuose. Svar, žinoma, svarbiausia, kad e, būtų racionaliausiai panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai ir kad būtų pasirenkama žemiausia kaina. Nemanome, kad šis procesas yra kažkaip tai priešiškas mažoms ir vidutinėms įmonėms, nors susilaukėme tam tikros reakcijos. Uh, galioja e, tvarka, pagal kurią privalu mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti visą reikalingą informaciją. Kaip ir visur kitur, Austrijoje 70 procentų darbo vietų sukuria MVI, todėl reikia sudaryti galimybės joms e, dalyvauti ir išsklaidyti jų abejonės. Ačiū. Uh, much, uh, Ačiū, ponė Kuzdas. Toliau senatorius Sangali iš Italijos senato. Grazie, prezidente. E, e grazie anche per il lavoro. Dėkoju, pirmininkė. Už visą atliktą darbą norėčiau padėkoti ir norėčiau greitai paliesti mažų ir vidutinių įmonių temą, kaip jau padarė ne vienas iš anksčiau pasisakiusių kolegų. Konkrečiai kalbant, reikėtų pasakyti, kad iš tiesų E, sunku ne tik mano šalyse, bet ir kitur e, mažoms ir vidutinėms įmonėms sudalyvauti viešuosiuose pirkimuose bei konkursuose. Dažnai mažos ir vidutinės įmonės susiduria su finansiniais sunkumais ir, kaip jau kažkas minėjo, reikėtų numatyti tam tikrų finansinių instrumentų, kuriuos pasitelkus galėtumėm toms MVI padėti. Uh, Galima, sakykime, pavyzdžiui, naudoti rizikos kapitalą, tos mažos ir vidutinės įmonės galėtų viešuosiuose pirkimuose, viešuosiuose pirkimuose panaudoti e, tuos pinigus e, su, užsitikrindamas valstybės garantijas. Taip pat labai svarbus aspektas yra e, mokėjimų e, terminai sakykime, mano šalyje mokėjimai labai vėluoja ir mažos ir vidutinės įmonės labai nuo to kenčia. Jeigu sutvarkytumėm tą sistemą, tai labai daug problemų išsispręstų. Čia reikėtų, kad ES šį bei tą padarytų, reikėtų, kad būtų e, skatinamas mažų ir vidutinių įmonių tinklas, nes jeigu jas įjungsime į su jų apjungsime tarpusavėje, tai taps jau didesniais vienetais ir žinoma reikėtų padaryti taip, kad įvairiuose sektoriuose, įvairiuose srityse būtų tam tikros dalis, kurias galėtų kūruoti būtent mažos ir vidutinės įmonės. Taip pat reikėtų supaprastinti e, prieigų standartus prie viešųjų rinkų, reikia, kad e, konkurencija būtų sąžininga, ir tada jau e, pasirinkti tas įmonės, kurios atitinka geriausiai standartus. Taip pat reikia vengti visko, kas neskaidru, kad neįsijungtų į procesą vieš, viešojo nusikalstamumo atstovai. E, e, e, labai prastai yra kontroliuojami subrangovai, ne tik finansinėje, bet ir statybų srityje. Ir aišku, tai iškraipo rinką bei jos rezultatus. Būtų gerai, jeigu MVI jungtųsi tarpusavyje, galbūt tai irgi galėtų būti tam tikras sprendimas, E, joms apsijungus, toms mažoms ir vidutinėms įmonėms jau būtų didesni, didesni vienetai ir jie galėtų realiau sudalyvauti tose konkursuose. Europos parlamento vardu, ponė Hebhart. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išsakyti iš ankstinę pastabą, ponė Sangali. Neseniai rengėme teisės aktą dėl mokėjimų laikotarpių. Mes nusprendėme, kad kažką reikia daryti, mes įnešėme savo indėlį ir valstybės narės turi tiesiog jį gyvendinti. Taigi jūsų, jūs raginote gyvendinti tai, kas jau yra parengta. Mano kolegė, kur yra pranešėja šio klausim, gali suteikti daugiau informacijos, nes ji yra tikrai gerai susipažinusi su su šia tema. Pirmininkai, paprašiau žodžio, kad aptarčiau kitą klausimą. Nesirengiau kalbėti šią temą, bet aš norėčiau pakalbėti apie e, vertę, kurią gauni užmokamus pinigus arba pigiausius e, pasiūlymus. 2004-aisiais rengdami teisės aktus, kalbėjome apie naudingiausią pasiūlymą ir pigiausią pasiūlymą. Sąmoningai atskyrėme šiuodu, nes be abejo mokesčių mokėtojų pinigus norime panaudoti išmintingai. Ir tai apima ir kokybę, nes pigiausi gaminiai nebūtinai yra geriausi, jie nebūtinai ilgiausiai tarnauja. Mes tuo metu teigiame, kad norime ir kokybiško gaminio kitas klausimas, kurį tuo metu akcentavome. Darbuotojai. Norime, kad darbuotojai gautų tinkamą atlyginimą. Vėlgi, kad e, būtent ta prasme mokesčių mokėtojai taip pat būtų, mokesčių mokėtojai pinigai taip pat būtų panaudojami išmintingai, jeigu nesilaikoma e, reikalavimų. Juk reikia užtikrinti, kad būtų laikomas ir socialinės ryties reikalavimų, kad būtų mokamos pensijos Taigi, kai kalbame apie geriausią patiktą pasiūlymą, reikėtų jį vertinti ne iš trumpalaikės perspektyvos, reiktų mąstyti ir apie ateitį, vidutinės trukmės ir ilgalaikę kriterijai kuriuos aptarėme. Jie visi yra svarbus. Norime užsitikrinti, kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų tvarkomos tvariai, tai yra būtų mokami tinkami atlyginimai, kad būtų uh, E, nustatyti kainą, kad būtų tinkamai pagrista. Taip pat su brangovų lygmeniu taip pat turi būti viskas teisingai sutvarkyta, kad tai nepakenktų visai sistemai. Ačiū ponė Gebhardt. Tai iš ties yra vienas svarbiausių mūsų komiteto darbo sričių. Ir prieš sutikdamas žodį pranešėjai apibendrinti, dar sutiksiu žodį poniai Hotenstadt Tūn. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti Hadeliurel už jos parengtą pranešimą ir pereisiu į lenkų kalbą, sako kalbėtoja. Pranešimo autorė, kaip daugelis kalbėtojų šiandien ir, va, ir kalbėtojai vakar, kalbėjo, minėjo taip pat Krokovos forumą ir aš tikrai džiaugiuosi, kad jis mus taip įkvėpė tolesniems mūsų darbams. Todėl svarbu pamastyti apie tai, kaip galėtume tokias diskusijas tęsti su ekspertais, atstovaujančiais įvairius sektorius, taip pat diskusijas tarpusavyje. Nedalyvavau tose diskusijų grupėse, kurias minėjo Haider, nes aš dalyvavau e, e, diskusijose skirtose viešiesiams pirkimams norėčiau pakalbėti apie šį žemiausios kainos kriterijų. Aš suprantu, kad jo tarsi atsisakome, tačiau visi turime patirties ir iš savo šalių. Turime ir asmeninės patirties viešųjų pirkimų srityje. Kaip žinote, Lenkija šiuo metu tiesia daugybę kelių ir žemiausios kainos kriterijus tampa didžiulę problemą investuotojams, nes kokybės sąskaita tai vyksta. Taip sako visi, su kuriais aš šią temą aptariau. Bet ar jūs paminėjote koncesijų klausimą? Taigi, kalbant apie koncesijas, mums, mes kalbame apie skaidrumą, tačiau koncesijoms viešieji pirkimai netaikomi. Galbūt čia, čia per, per šį dėmenį e, pakenkiama skaidrumui. Ar numatyta komisijos pasiūlyme įtraukti koncesijas į viešuosius pirkimus? Ar, ar nebus vilkinamas šio pasiūlymo svarstymas? Tai gali pakenkti daugeliu, pa, padėčiai daugelie sektorių. Taigi ir atsiranda spraga, bus galima išvengti viešųjų pirkimų pasirenkant koncesijas. Aš taip pat girdėjau visus pasiūlymus kovoti su protekcionizmu, nes protekcionizmas esą e, žlugdo vidaus rinką, tačiau koncesijos gali padidinti protekcionizmą. Man atrodo, kad čia, šios problemos mes neaptarėme. Ačiū. Ačiū. Noriu padėkoti visiems. E, noriu padėkoti Jums kaip svarbiausiai e, mūsų komiteto nariai iš Lenkijos. O dabar trims minutėms norėčiau suteikti žodį pranešimo autorijai ir tikiuosi išgirsti, kaip toliau vyks pranešimo nagrinėjimas parlamente ir kokie susiję teisės aktai bus teikiami, koks darbų tvarkaraštis numatomas. Pone Rūlė, prašau. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti visiems, kas pasisakė. Mano pranešimas turėtų būti balsuojamas plenarinėje sesijoje spalį, tada lauksime komisijos pasiūlymų. Komisija pasakė, kad mums pristatys pakeitimų paketą, tiksliau, kad pristatys paketą e, dėl visų vieš, viešųjų e, pirkimų E, pirmo, kaip jie e, skirstomi ir panašiai. Ir taip pat komisija pas, pristatys e, visus kitus su tuo susijusius dokumentus gruodžio mėnesį. Taip pat dėl, norėčiau atsakyti į klausimus. Pradėsiu nuo koncesijų. Kaip žinote, parlamentas užėmė labai kritišką poziciją šiuo klausimu, nes mes pagalvojome, kad nu, paskutinės nutartys Teisingumo teisme už, e, užtikrino e, teisinį saugumą, tačiau praktika valstybėse narėse skirtinga ir dėl to labai sunku e, harmonizuoti teisės aktus. Komisija taip pat mums nesugebėjo įrodyti, kad e, yra rinkos iškraipimų. Komisija paskelbė, kad norėjo teikti paprastus teisės aktų pasiūlymus, pažiūrėsime, kas iš to išeis. Ir dar pasižiūrėsime, kaip visa tai e, atsilieps kitoms ats, koncesijoms, ilg, ilgalaikiams koncesijoms, kurios nepriklauso vidaus rinkos, rinkai. E, bei partnerių pasitikėjimu vienais kitiems. Taigi laukiu pasiūlymų iš komisijos. Toliau grįždama prie kitų temų, norėčiau pasisakyti dėl e, inovacijų, dėl tvaraus e, viešųjų rinkų vystimo. Mes sakome, kad tą įmanoma padaryti, tačiau e, tai priklauso valstybių narių subsidierumo sryčiai. Gyvūnų apsaugos rytyje trūksta skaidrumo, apie tai kalbėjo kolega iš Švedijos. Ši sritis priklauso, e, šis sritis turi reglamentuoti veisimą, bet neturėtų rūpintis mėsos kokybė. E, konkursą reikėtų į tai atsižvelgti ir dar e, konkurso skelbimo Nuo pat konkurso skelbimo pradžios į tai reikia atsižvelgti, lygiai taip tas pats pasakytina apie vaikų darbą, apie privartinį darbą. Taigi į viską reikia atsižvelgti ne tik tais į galutinio produkto kokybę, bet ir į tai, kokiu būdu jisai pagaminamas. Mažos ir vidutinės įmonės paprasčiausia būtų supaprastinti procedūrą. Antra, kaip sakė kolega iš Austrijos, reikia daugiau pagalbos, daugiau paramos e, ir mm, konkrečių instrumentų mažoms ir vidutinėms įmonėms, mažesnės biurokratinės naštos, finansinės garantijos taip pat turėtų būti mm, proporcingos lyginant su atliktų darbu. Ir paskutinis punktas - korupcija. E, čia yra labai svarbus aspektas, kovojant su korupcija labai svarbus skaidrumas, ypač kai dirbame su subrangovais. Valstybės narės nepakankamai keičiasi informacija, sakykime, e, kodėl atmetė vieną ar kitą kandidatą dalyvaujantį konkursą. Kartais būna neaišku, ar jisai dėl korupcijos ar dėl kažko kito būna atmestas. Ačiū Jums visiems už darbą, ačiū už tai, kad e, pasisakėte. Dabar uždarysime. Posėdį. Dabar mūsų nuo pietų pertraukos skiria tik tai trijų bendra pirmininkų pasisakymai ir suteiksiu joms žodį. Aš būsiu pirmas, po to suteiksiu galimybę pasisakyti bendra pirmininkėm iš Lenkijos Seimo. Ir visų pirma, pasakysiu, kad man tikrai buvo didelė garbė pirmininkauti kartu su kitais dviem pirmininkais. Ir apskritai turiu pasakyti, kad bendradarbiavimas su Lenkijos atstovais buvo labai malonus. Jau vakar buvo kalbėta nemažai apie vieningą rinką ir akivaizdžiai matėte, kad Lenkijos vyriausybė domisi šiuo klausimu. Tai mums buvo labai gera paskata aktyviau dalyvauti diskusijoje, tikiuosi, kad ir jums. Ir tikrai džiugu, kad buvo surinktas tas formas, tas susitikimas Krokuvoje visai nesenai. Jis buvo gera pradžia, gera įžanga į šios dienos ir vakarykštį susitikimą. Ką reikėtų dar pabrėžti apie tą forumą, kad jame vyko ne tik diskusijos, bet buvo surinkta ir mugė Krokuvos centrinėje aikštėje ir matėme, kiek susidomėjimo tai sukėlė tarp vietos gyventojų. E, jie atvyko į tą mugę ir jie taip pat domėjosi e, vidaus rinką ir tuo, ką jį gali pasiūlyti jiems. Mūsų komitetas komiteto vienas iš tikslų būtent ir yra užtikrinti, kad ta rinka kalbėtų su piliečiais, kad juos informuotų. Tokiu būdu buvo sukurtas ir vidaus rinkos aktas. Ir aš manau, jog tas mūsų tikslas užtikrinti, kad vidaus rinka kalbėtų, susisiektų su piliečiais, rodo, kad mes į procesą turime įtraukti ir nacionalinius parlamentus kaip savo sąjungininkus. Iš diskusijų akivaizdžiai matome, kad yra daug nepanaudotų galimybių, daug galimybių žmonėms pasinaudoti savo teisėmis vidaus rinkoje, pasinaudoti galimybėmis darbo rinkoje Tačiau taip pat e, galime kartu spręsti ir piliečiam kylančias problemas, e, ieškoti papildomų patarimų e, arba perkant kažką, žinot, kad jie žinotų, kur kreiptis, informacijos, rekomendacijos ir taip toliau. Taip pat yra sukūriamos galimybės ir skaitmeninėje rinkoje. Internetas prieiga prie skaitmeninių paslaugų Tai tikrai labai svarbu ir tai atitinka vidaus rinkos tikslus. Man atrodo, kad dabar piliečiai kartais na, supyksta dėl to, kad mes jiems suteikėme prieigą prie paslaugų, tačiau praktikoje jie ne visada gali jomis pasinaudoti. Tad yra tam tikra spraga, kurią reikia užpildyti ir taip pat turiu pabrėžti, jog mes Dar norime išnagrinėti visas vidaus rinkos priemonės, abipusį, pavyzdžiui, kvalifikacijų pripažinimą, taip pat viešuosius pirkimus, tai yra svarbiausios priemonės. Turime užtikrinti, kad tos priemonės veiktų gerai, funkcionuotų gerai. Jūs apie tai nemažai kalbėjote ir, kaip supratau, už pasakymų mes esame pasiruošę gan radikalių veiksmų imtis. Uh, Ir dar galiu pasakyti visiems nacionalinių parlamento atstovam, kad mūsų komitetas taip pat stengiasi nuveikti visą politinį darbą prieš gaudamas pasiūlymą iš komisijos. Tai yra, mes norime realiai prisidėti prie galtinio dokumento formavimo, o ne tik tai keisti dokumentus, prie kurių mes, na, nelabai galime prisidėti. Manau, kad mes galime dar daugiau nuveikti, dirbti kartu su kitomis frakcijomis. Žinau, kad visų frakcijų e, vadovai dalyvavo mūsų diskusijose ir tikrai turime dirbti kartu, ieškoti sprendimo. Ir komisija beje palankiai vertina tokį procesą, taip pat ir nacionaliniai parlamentai. Mes jūs irgi norime įtraukti į tą vystimo kūrimo etapą, dėl to mes rengiame tuos sustikimus su nacionaliniais parlamentais, rengiame ataskaitas. Uh, Kaip jau sakiau, mes tikrai mielai su jumis bendradarbiausime ir jeigu nacionalinių parlamentų komiteto atstovai nori pas mus atvykti, prašau, visuomet jūsų lauksime, galime ir videokonferenciją surenkti. E, taip pat, beje, mes ir patys vykstame į valstybės narės ir šalis kandidates, kalbame su jais apie vidaus rinką, gan greitų laikų vyksime į Turkiją, su jais aptarsime šį klausimą, vėliau vyksime į Kroatiją. Taip pat vyksime į Daniją kaip būsimą pirmininkaujančią šalį. Žinome, kad jie tikrai nori tęsti Lenkijos pradėtą darbą. Taigi tikiuosi, kad tie kontaktai su mumis ir tas jūsų puikus dalyvavimas šiuose diskusijose e, pasiteisins, duos e, gerų tolesnių rezultatų ir kad jūs tikrai tai, ką išgirdote čia, e, persakysite savo kolegoms nacionaliniuose parlamentuose. Aš kaip asmo turės galimybę pirmininkauti šiam posėdžiui, tikrai pasakysiu, kad džiaugiuosi rezultatais ir kitą kartą pažadu, kad jums paruošim ir kavos, ir arbatos, ir ją turėsite visus mūsų susitikimų metu, pasistengsime kitą kartą būtent taip ir padaryti. Jei neklystų, šiandien transliavimas internetu nebuvo toks sėkmingas kaip kitais kartais, nes mane informavo, kad žiūrovai prie kompiuterio galėjo matyti tik tai podiumą, tik podiumas buvo filmuojamas, nebuvo filmuojami kalbėtojai, kitą kartą bandysime tą klaidą ištaisyti. Ir tik dar kartą pabrėšiu, kad prašau, nenutraukime ryšių, e, skaitykite mūsų komiteto naujienlaiškį E, prisiregistruokite, kad gautume tą naujienlaiškį, tokiu būdu gausite prieigą prie visų dokumentų, prie visos informacijos, kurią mes turime ir tikrai e, tikiuosi palaikyti su jumis ryšius ir ateityje. Ačiū, kad atvykote ir baigiamoji pastaba. Tikrai džiaugiuosi, kad e, atvyko atstovai iš abiejų Lenkijos rūmų, Lenkijos Seimo rūmų ir kad jie pasirinko būtent šią temą diskusijoms. Ačiū už iniciatyvą. Dabar suteiksiu žodį ponui Virovinskijai, o po to ponui Červinskijai. E, bardzo dziękuję. Ačiū. kaip ką tik tai minėjote. Dar reikės palūkėti ir dar išklausyti dviejų kalbėtojų, kol bus galima įti pietauti. Visų pirma, noriu pasakyti, pasidžiaugti, išreikšti pasitenkinimą ir tuo, kokioje aplinkoje vyko mūsų darbas. Uh, Išgirdau įvairiausios informacijos pasiūlymų, kurias turėsime nagrinėti ateityje netrukus. Ir jei grįžtume dabar į Lenkiją, ką pasakytume, kokią žinę parsivežtume? Ži, informacijos yra tiek daug, jog jei bandytume ją visą paskleisti, būtų chaosas. Mes kalbėjome apie e, labai daug sričių. Ir tam, kad išvengtumėme tokio chaoso, nusprendžiau, kad tą informaciją reikia susisteminti. Grįždamas prie pamatinių dalykų, noriu pasakyti štai, kad mums reikia pasirinkti, kokiu keliu eisime toliau. Arba sutelkėme dėmesį į nacionalinės problemas, arba drąsiai ir ištingai renkamės pokyčius. Pokyčius, kurie ateityje atneš daug naudos mūsų piliečiams. Šiandien ir vakar, klausydamasis jūsų, išgirdau, kad jūsų šalise taip pat yra daug nerimo dėl e, vidaus rinkos ateities. Taip pat yra susirūpinimo dėl darbo jėgos rinkos, jo, joje pastebimų, iškraipimų. Tačiau aiškiai e, jutau sieki ir valią e, įgyvendinti pokyčius. noriu pacituoti vieną anksčiau skaitytą mintį. Jeigu nori užkariauti nepažįstamą žemę, neversk žmonių statyti laivo, bet įkvėpk juos siekiui susipažinti su ta nežinoma žemė. Taigi aš, manyje dega tas troškimas su, sužinoti. Norėčiau, kad prekes ir paslaugos atpiktų Noriu, kad administravimas kad administravimo sritis funkcionuotų geriau. Noriu, kad išspręstume visas šias problemas, apie kurias girdėjome šiandien ir vakar. Apie tai kalbėjo skandinavai, kai pučia stiprus vėjas, kai kas e, apsistato aukštomis sienomis, tačiau kiti stato vėjo malūnus ir panaudoja vėjo energiją. Taigi ta energija, tas didžiulis vėjas, čia taip pat juntami. Mūsų bendra patirtis ir kultūra gali būti panaudota kažko bendro kūrimui. Ir tuomet negalėsime sakyti, kad, kad tai atsirado, kažkoks pasiūlymas atsirado tik dėl to, kad jį pateikė komisija arba parlamento nariai. Ne, tai bus mūsų visų bendras, bendro darbo rezultatas. Taigi noriu padėkoti Jums už tai, kad dalyvavote šiame renginyje. Pirmininkas Michael Harbour E, dėkoju visiems, bet aš visų pirma norėčiau padėkoti jam už puikų parengiamą į darbą. Ir mums beliko tik perskaityti, sekti tekstą viso renginio ir man buvo tikrai labai malonu turėti galimybę su visai jumis pabendrauti. Linkiu jums sėkmingai grįžti namo ir tikiuosi, kad mes mąstysime, kaip drauge e, sukurti geresnę ateitį Europoje. E, Szanowni Państwo, to już będzie ostatni głos i najkrótszy. Ponios ir ponai, aš kalbu paskutinis ir kalbėsiu tikrai trumpai. Pirmininkė Harbor, aš, aš manau, kad vienas iš šio susitikimo rezultatų yra tai, kad e, vidaus rinkos komiteto e, draugų ratas tikrai išaugo. Kaip mano kolega ponas Šervinski minėjo, esame dėkingi už šią iniciatyvą, šią bendrai gyvendintą iniciatyvą, kurios ėmėsi vidaus rinkos komiteto pirmininkas ir mes iš Lenkijos parlamento. Ir buvo nuspręsta šį, šiame susitikime kalbėti apie vidaus rinką. Per savaitę mes sudalyvavome dviejose svarbiose Europos masto renginiuose skirtose šiai temai. Pirmasis buvo E, pirmasis renginys įvyko viename seniausių Lenkijos miestų Krokuvoje, o kitas renginys tai šis, kuris baigėsi dabar. Kalbu dabar visos Lenkijos delegacijos vardu. Visi mes grįžtantis į parlamentą tie, kurie perinkti kitai kadencijai, kurie buvo perinkti sekmadienį kitai kadencijai, rengėmės aktyviai dirbti savo komitetuose, ypač ekonominių reikalų komitete, spręsdami vidaus rinkos problemas ir vietos lygių, ir Europos mastu. Ir noriu pas, patikinti, kad tas klausimas bus um, vienu iš mūsų diskusijų, e, viena iš mūsų diskusijų temų. Mes plėtosime bendradarbiavimą ir galite tikėtis aktyvaus mūsų dalyvavimo kitose renginiuose. Mūsų nariai, taip pat čia pasisakė kolegos iš Lenkijos, yra vidaus rinkos ambasadoriai Lenkijoje ir mūsų atstovai Europos parlamente. Pone ir ponios, vidaus rinka yra didžiulis projektas, didžiulė erdvė, kurios potencialą turėtumėme išnaudoti, nes tai yra ypač svarbu, mastant apie ateitį. Užbaigdamas norėčiau išreikšti viltį, jog šis projektas Europos komisijos, Europos parlamento ir jūsų indėlio, ponė pirmininkė, dėka, Taigi tikiuosi, kad šis projektas bus tikrai e, sėkmingas Europos projektas. Ir kad jis, jo sėkmę pajus ir visi piliečiai, kurie turi teisę pasinaudoti jo teikiamomis galimybėmis. Ačiū. Także nasze spotkanie <laughs> ogłaszam za zamknięte. Dziękuję. Taigi tuo norėčiau pranešti jums, ponai ir ponios, kad mūsų susitikimas baigėsi. Ačiū visiems už dalyvavimą ir linkiu uh, saugios kelionės namo. Yes,